Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, tęsime biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Pradėsime svarstyti šeštąjį darbo atvarkės punktą. Keitimasis nuomonėmis su Olaf priežiūros komitetu. Keisdamėsi nuomonėmis mes tęsėme reguliarias procedūras, kurios vyksta bendradarbiaujant tarp Olafo ir mūsų komiteto ir Olafo priežiūros komiteto nariai lankosi pas mus ypatingomis politinėmis sąlygomis. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Denolfi ir ponę Šombry ir ponę Pinjo bei ponas Beš ir Timmermans. Tai yra priežiūros komitetas, visi priežiūros komiteto nariai atvyko pas mus į posėdį. Tuo labai džiaugiamės. Norėčiau, duodamas progą, kad mūsų posėdis viešas, tarti keletą žodžių dėl dabartinės politinės padėties, kad visi žinotume, apie ką eina kalba, nes ne kiekvieną dieną vienas komisijos narys Ne kasdieną komisijos nariai atsistatydina ir iš tiesų dar labiau neįprasta, kai atsistatydinus komisijos nariui paskelbiami įvairūs pareiškimai apie tai, ar tas atsistatydinimas buvo savo norų ar priverstinis. Aš vertinti to negaliu, tačiau biudžeto kontrolės komitetas taip pat yra atsakingas už kovą su sukčiavimu, už ES finansinių interesų apsaugą ir per uždarą koordinatorių posėdį, kuriame dalyvavo Giovanni Kessler, tai yra kovos su sukčiavimo tarnybos vadovas jiems tikime galimybę pristatyti savo požiūrį į šią situaciją, jis tą padarė pakankamai išsamei ir šio uždaro keitimosi nuomonėmis pabaigoje tarp mūsų komiteto ir Olafo vadovo mes nusprendėme rekomenduoti Europos parlamento prezidimui pareikalauti prieigos prie atitinkamos ataskaitos duomenų. Ir antra vertus, mes raginame pasikviesti komisijos pirmininką Barosą ir pristatyti savo poziciją dėl komisijos nario dalį atsistatydinimo. Europos parlamento prezidentas atsižvelgia į mūsų rekomendacijas ir pirmininkas Šulcas nusintė atitinkamą laišką komisijos pirmininkui Baroso, iš kurio gautas atsakymas ir jis bus išdalintas komiteto nariams, todėl šio posėdžio eigoje arba per koordinatorių posėdį galėsime aptarti šį atsakymą. Aš manau, kad yra visiškai normali procedūra atsistatydinus vienam komisijos nariui sužinoti parlamento nariams apie to atsistatydimo priežastis iš komisijos pirmininko lūpų. Savai suprantama, atsižvelgiant į šias aplinkybės nėra arba nebus lengva e, su jumis diskutuoti apie e, bendrasis priežiūros komiteto veiklos rytis ir užduotis. Aš manau, kad mes e, nors kaip įdėmėsi į tai, kad kalbant apie Olafo statutą, mes e, dviems aspektams teikėme pakankamai didelę reikšmę. Olafas buvo įsteigtas tam, kad būtų veiksmingai kovojama su sukčiavimu Europos Sąjungoje. 29 metais po atitinkamų įvykių buvo padarytas išvados ir buvo įsteigtas Olafas kaip nepriklausoma uh, institucija kovojantį su sukčiavimu ir tas nepriklausomumas parlamentui visuomet buvo labai svarbus, tačiau remiantis valdžių pasidalymu ir demokratinės kontrolės principu mes siekiame, kad ir tokia nepriklausoma tarnyba būtų kontroliuojama, siekiant išlaikyti atitinkamą pusiausvyrą ir balansą, todėl priežiūros komitetui čia tenka labai svarbus vaidmuo ir labai džiaugiamės, kad atvykote šiandien su mumis pasikeisti nuomonėmis. Mums labai įdomus jūsų požiūris į tai, kaip turėtumėte veiksmingiau E, kokiamis priemonėmis galėtumėte veiksmingiau dirbti, kokios paramos tikitės iš mūsų parlamento, kad būtų galima kuo geriau ir tinkamiau gyveninti ES teisės aktus. Tiek būtų įžangos, dabar perdusiu žodį priežiūros komiteto pirmininkui ponui Denolf. Prašau, ponai Denolfai. Ačiū, ponė Toreri. Pirmiausia, norėčiau padėkoti biudžeto kontrolės komitetui už tai, kad sutiko ir priemė mūsų prašymą susitikti šiandieną. Po to, kai ponia Greslė lankėsi balandžio mėnesį priežiūros komitete, mes išsakėme prašymą atvykti į jūsų komitetą. Kaip žinote, nuo laiko daug kas įvyko. Na ir visgi mes reikalavome ir prašėme, kad būtų galima susitikti su biudžeto kontrolės komitetu prieš susitik, susitinkant su lordų rūmų atstovais, kurie irgi mus kviečia. Jie mus irgi kvietė apsilankyti. Priežiūros komitetas buvo įsteigtas siekiant sustiprinti Olafo nepriklausomumą, reguliariai prižiūrint jo tyriama, tyriamasias funkcijas ir susilaikant nuo kišimosi įvykdomų tyrimų eigą. Komitetas prižiūri Olafo tyriamąją veiklą. Priežiūros komitetas taip pat padeda generaliniam Olafo direktoriui, vykdant jam savo pareigas, Taigi komiteto tikslas yra paremti Olafo darbą ir pasirūpinti, kad Olafo tyriamasis darbas vyktų laikantis aukščiausių standartų visapusiškai atsižvelgiant į žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Olafas vykdo savo vaidmenį teikdamas ataskaitas ES institucijoms ir teikdamas nuomonės generaliniam direktoriui keliant atitinkamus klausimus ir teikiant rekomendacijas Olafui, kaip būtų galima patobulinti situaciją. Priežiūros komitetas aktyviai ir reguliariai stebi tai, kaip atliekami tyrimai Olafo. Ir tik tai bendrų pastangų dėka, analizuojant bylų ėminį, ir aptariant tai su valdytojais ir direktoriais Olafe, tik tuo met yra įmanoma išsiaiškinti, ar kyla grėsmė Olafo nepriklausomumui. Priežiūros komitetas atvyksta į biudžeto kontrolės komitetą savo pačių iniciatyvą, tam, kad galėtų paaiškinti problemas, su kuriomis susiduria įgyvendant pagrindinę savo misiją, būtent reguliariai prižiūrint, kaip yra vykdoma Olafo tyriamoji funkcija. Generalinis direktorius nepritarė tam, kiek teisinių galiojimų gauna priežiūros komitetas. Nuo pat savo įgaliojimų pradžios priežiūros komitetas susidūrė su problemomis, bandant gauti prieigą prie bylų, kai tuo tarpu komitetas turi prižiūrėti Olafo tyriamąją veiklą. Olafo generalinis direktorius vilkino, tam tikrais atvejais neleido gauti bylų, e, pritaikant asmens duomenų apsaugos taisyklės. Dėl to komitetas po ilgų diskusijų su generaliniu direktoriumi susitarė dėl tam tikrų darbo programų, kurios yra pagristos e, duomenų apsaugos pareigūno nuomonė. Ir reiktų priminti, ką priežiūr, duomenų priežiūros pareigūnas pateikė savo 7 metų nuomonėje. Ir aš cituoju. Turi būti sukurta metodika siekiant kad bet kurio prašymo atveju prieš galimybę gauti bylą būtų laikomasi tam tikrų taisyklių. Ir būtent galiausiai priežiūros komitetas nusprendžia, ar ankstesni veiksmai buvo pakankami gyvendinant savo vaidmenį, atliekant savo vaidmenį ir ar reikalinga gauti prieigą prie visos bylos. Olafas turi pridėti pažymą pagal valdymo sistemą ir aptarti priežastis, kurias pateikė priežiūros komitetas dėl galimybės gauti prieigą prie bylos. Taigi, negali būti, esant tokioms aplinkybėms, atmetama galimybė gauti prieigą prie bylos. Citatos pabaiga. Priežiūros komitetas, laikantis tam tikrų susitarimų su Olafo generaliniu direktoriumi, turi gauti tinkamą informaciją apie bylas, kurios turi būti perduodamos nacionalinėms teismų institucijoms, likus mažiausiai penkioms dienoms iki tokio dokumentų perdavimo. Tokios informacijos pateikimas prieš e, dokumento perdavimą yra susijęs su atitinkamos atitinkamų dokumentų tam, kad komitetas galėtų įsitikinti, kad atitinkamos asmenų procedūrinės teisės buvo užtikrinamos. Be kita ko, priežiūros komitetas paskyrė, paskyrė pranešėją iškart, kai suteikiama prieiga prie bylos medžiagos. Ir pradedamas tyrimo eigos tikrinimas, bandant išsiaiškinti, ar laikomasi numatytų procedūrų. Na ir čia pasakytinai ypatingai apie tam tikrus tarptautinės bylas. Taigi, e, priešiaus komitetas yra labai svarbi institucija prižiūrint ir stebint, kaip Olafas vykdo savo tyriamąją veiklą. Generalinio direktoriaus autonomiškumas ir nepriklausomumas čia yra labai svarbus. Priežiūros komitetas yra vienintelė institucija, kuri prižiūri Olafo tyriamąją veiklą ir dėl to labai svarbu tai pabrėžti. Tam, kad priežiūros komitetas galėtų eiti savo funkcijas tinkamai ir deramai, turi būti laikomasi štai kokių sąlygų. Pirma, prieiga prie bylos medžiagos, kai komitetas mano, kad tai yra būtina, kaip yra patvirtinta atitinkamuose dokumentuose. Antras dalykas Olafas turi laikytis visų procedūrinių taisyklių, skaitant komiteto taisyklės e, dėl procedūros, yra, kurios yra paskelbtos oficialiajame leidinyje. Trečias dalykas nepriklausomai veikiantis komiteto sekretoriatas turi veikti ir nepriklausomumas dėje nėra iš, užtikrinamas, jeigu generalinis direktorius gali keisti sekretoriato darbuotojus, kada panorėjęs ir gali nuo 8 iki 6 asmenų sumažinti uh, E, personalo dydį. Tai yra 25 procentais sumažintas darbuotojų skaičius. Taigi, dar viena sąlyga. E, komitetas privalo kontroliuoti savo biudžetą, įvairias e, biudžeto išlaidas. Mes tikimės, kad Europos parlamentas padės priežiūros komitetui pasirūpinti, kad būtų laikomas iš jų sąlygų. Štai tokia oficiali mūsų priežiūros komiteto pažyma. Ir aš manau, kad labai svarbu, jog jūs visi suvoktumėte, kad štai ši yra vienintelė priežastis, kodėl mes šiandien atvykome į biudžeto kontrolės komitetą. Ačiū. Pon... Dėkoju už jūsų pareiškimą priežiūros komiteto vardu. Na, dabar steiksiu žodį komiteto nariams ir pirmoji noriu pasakyti ponę Greslę. Labai ačiū Būdama pranešėja dėl Olafo veiklos teisinio pagrindo, džiaugiuosi, kad atvykote šiandien pas mus. Dėkoju už tai, kad tos klausimus, kuriuos jau uždarme posėdėje svarstėme, jūs šiandien keliate viešai. Manau, kad visiškai nepriimtina, kad generalinis direktorius, kurio veiklą reikia kontroliuoti ir e, mes daug pastangų padėjome e, kurio veiklą jūs turite kontroliuoti ir mes daug pasangų padėjome, kad jūs galėtumėte ir turėtumėte sąlygas e, tą kontrolę vykdyti. Ar taip elgesi, mes metus laikas stebėjome, kaip jums skaičiami pagaliai į ratus e, ir iki šiol, e, aišku, dar ne viena Olaf, Olafo struktūros suveikusi priežiūros tarnyba neturėjo pakankamai gerų darbo sąlygų ir mes toliau nesitaiksysime su tokia e, situacija, mes daug praradome laiko. Aš manau, kad e, atsižvelgiant į komisijos nario dalį atvejį reikėtų jūsų komiteto veiklą stiprinti, o nesilpninti. Kalbant apie 2013 biudžetą, visų frakcijų vardu mes stengiamės, kad ir kad būtų patvirtintas e, priežiūros komiteto darbuotojų etatų skaičius, tačiau reikia siekti dar daugiau, kuomet e, generalinis direktorius nepritarė jūsų komiteto darbo tvarkos taisyklėms, kurias jūs perėmėte, o ne patys e, susigalvojote. Jeigu dabar tos taisyklės netektų galės ir tas asmo, kurio veikla turėtų būti kontroliuojama, pats nustatytų kontrolės taisyklės, tai ar mes jau nebuvome susidūrę su um, šia padėtimi kažkada anksčiau. Mes turime stiprinti jūsų komiteto e, veiklą ir tą mes tą pirštinę turėtume pakelti dabar. Manau, kad komisija ir komisijos narys e, šiame ta paprasčiausiai nieko nedaro, matydamas, kaip tokia institucija kaip jūsų yra priremiama prie sienos, tai manau, kad mes tylėti negalime. Turėtume atskirus atvejus svarstyti ir valdyti nesikiždami įvykdomų tyrimų veiklą, tačiau generalinis direktorius šiuo metu jums trukdo dirbti, trukdo atlikti šios funkcijas, todėl aš laikau tokį elgesį visiškai uh, nepriimtinu, turint omenyje, kad jūs turite kontroliuoti ir stebėti, kaip laikomasi atitinkamų galiojančių taisyklių ir jeigu jūsų negerbė generalinis direktorius, tai kyla klausimų, ar jisai, e, jeigu jums galiojančių taisyklių nesilaiko negerbė generalinis direktorius, tai kyla klausimas, ar jis laikosi kitų taisyklių, kadangi pono dalį, dėl pono dalį atvejo šiuo metu vyksta tyrimas ir galbūt, kai jūs patvirtinsite savo išvadas, galbūt dar kartą atvyksite, kad galėtume, galėtumėte mums pristatyti savo ataskaitos e, rezultatus. Man būtų įdomu paklausti, kada jūs gavote atitinkamą Olafo ataskaitą, kad datą mums praneštumėte, ponė Šerbik. 164 paragrafe pastraipoje atitinkamai interpretuoja 1073 e, e, e, reglamentą, kuriame, kuriame teigiama, kad tyrimą turi, vykti, tyrimą turi vykdyti nacionalinės institucijos, tai yra Maltoje Šiuo metu turi būti e, atliekamas ir vykdomas tyrimas, tačiau reikia laikytis ir jūsų darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnių 7 dalies, e, kurioje nustatoma atitinkama procedūra. Taigi aš noriu paklausti, e, kaip buvo renkami duomenys ir kada buvo gauta informacija ir kaip jie buvo perdota Maltas atitinkamos institucijoms, nes mums rūpi šiuo atveju sužinoti, kokiu veiksmu gali politikai imtis ir kokiu negali imtis pirmininkas. Labai ačiū, šis klausimas yra ypatingai svarbus ir aš noriu dar jį pratesti. Spaudoje buvo tam tikrų pranešimų, kad priežiūros komiteto vadovo pakeitimas yra susijęs su šiuo atveju, ar galėtumėte patvirtinti šios spaudoje pasirodžiusius pranešimus ir ar galėtumėte daugiau informacijos suteikti apie vykstančias procedūras, kalbant apie tai, kokias pamokas reikėtų išmokti iš šio įvykio nes e, tokiais atvejais, ponė e, Denolfa, jūs taip pat minėjote, kad labai svarbus vaidmo tenka nustatytų terminų laikymosi užtikrinimo. Ar galėtumėte tarti keletą žodžių apie tai? Prašau. Dėkoju. Mm, tiesą sakant, jeigu teisingai supratau, užduoti du klausimai. Pirmasis. Dėl ehm, Franšė ir Bek e, taisyklės. Mes sakėme, kad Olafo generalinis direktorius nesilaiko mūsų pačių darbo tvarkos taisyklių. Jose yra minima, kad e, mes esame informuojami apie bylą iš Olafo pusės, mes turime paskirti pranešėją, ką mes padarėme. Turime palaukti, kol pranešėjas per kitą plenarnį posėdį pateiks savo pranešimą ir kad dėl to visiškai akivaizdu negalime nieko atskleisti, kol patys savo plenarinėme posėdėje ne. Išanalizuosime tai. Eina kalba apie lapkričio 22 dieną. Taigi esame šitame etape. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės paskyrėme pranešėją, ponia Pinjon rengia pranešimą, bet dar neturėjo progos ateiti ir pristatyti jį plenarinėme posėdyje. Turite taip pat suprasti, kad mes e, nepilnu etatu dirbame šitame poste, susirinkinėjame tik tai vieną kartą per mėnesį. Vadinasi, tas pranešimas turi būti mums pateiktas ir kol kas, e, jeigu laikysimės mūsų pačių darbo tvarkos taisyklių, mes negalime nieko padaryti. Tik tai gaila, kad pats generalinis direktorius jų nesilaiko. Kitas klausimas dėl buvusio priežiūros komiteto pirmininko atsistatydinimo. Mes už uždarų durų apie tai diskutavome ir esu tikras, kad Europos parlamentas taip pat už uždarų durų tai aptarnėjame. Turime gerbti tai, ką mes aptarnėjame už uždarų durų. Mes uh, vis tiek esame parengę pranešimą spaudą dėl to ir turime gerbti, kas ten yra pasakyta. Visi turi teisę aptarinėti reikalus už uždarų durų. Ir aš manau, kad e, atskleidimas to, kas buvo už uždarų durų aptarta, yra baustinas dalykas. Ačiū. Aš manau, kad taip pat kartais neblogai yra įvairias aplinkybės apsvarstyti viešai ir gauti atitinkamą informaciją, tačiau žinoma gerbiamą ir tą slaptumo aspektą. Ponas Timirvans, dėkoju, panė pirmininkė. Aš taip pat e, spaudoje, ypatingai vokiečių spaudoje esu skaitęs apie mano kaip pirmininko atsistatydinimo priežastis. Turiu pasakyti, kad ta informacija nieko nepagrįsta, buvau šokiruotas skaitydamas apie tas priežastis. Galiu tik tai pasakyti, kad mes kaip priežiūros komitetas e, parengėme pranešimą spaudai, kuriame sakėme, kad aš atsistatydinu kaip komiteto pirmininkas dėl asmeninių priežasčių. E, ir tas priežastis aš norėčiau išlaikyti asmeninėmis. Tad e, prašom, supraskite, kad nesu pasiruošęs čia pradėti diskutuoti. Tai tikiuosi, kad jūs tokį mano nusistatymą gerbsite. Dėkui. Dėkoju. Toliau paklausė nori kolegė Jenskaja. Atsiprašau, sako pirmininkas, e, pirmą jūs pamačiau. Žinoma, ši diskusija yra reikalinga, tačiau man būtų svarbu atskirti nesusijusius tarpusavėje dalykus. Uždarme posėdėje buvome sustikę Strasbūrė su generaliniu direktoriumi Kessleriu ir aš galiu interpretuoti atitinkamai šio susitikimo rezultatus. Viena parlamentarų grupė laikė pūną dalį nekaltų. Šiuo atveju kita tuo tarpu laikė jį kaltų, tačiau e, neturėjo kažkokių svarių priežasčių nei viena, nei kita grupė pagrysti savo pozicijai, išskyrus tai, kad mes žinome, jog Olafas perdė tinkamą informaciją Maltos kompetentingoms institucijoms e, ir aš turiu čia e, atsimti savo formuluotę, nes e, kaltas turbūt nėra tinkamas terminas šiuo atveju kol kas sakyti. Taigi dabar siūloma palaukti, kol Maltoje baigsis tyrimas. Tačiau kita parlamento narių ir susitikime dalyvavusių narių grupė tvirtino, kad Olafas čia išsigalvojo kažką. Kol kas e, nežinome, kuri grupė buvo teisi, ar ponas Dalį bus paskelbtas kaltu ar ne, remiantis Maltos įstatymais, kol kas neaišku. Per koordinatorių posėdį aš pareiškiau, kad e, negaliu vertinti šios informacijos, nes e, galiu remtis tik informaciją e, paskelbtą žiniasklaidą ir susitikimo su pono Keslerio rezultatais, jo atsakymais užduotus klausimus. Vienintelis klausimas, kuris lieka atviras, ar ponas Baroso elgesi deramai, e, turint omenyje drausminių procedūrų taikymą Todėl aš pritariu pasiūlymui, kurį pristatė pirmininkas Toireris, dėl to, kad mes norėtume gauti informaciją apie Olafo atliktą tyrimą, galbūt ji mums ir nebūtinai padės apsispręsti. Dėl to kas buvo teisus, kas ne, ir teisingai elgėsi prokurorai ir kiti teisininkai. Gal aš manau, kad man trūksta tam tikrų teisinių žinių, kad galėčiau apsispręsti dėl to remdamasis pateiktą tinkamą informaciją. Tačiau, kalbant apie būtinybę užtikrinti tiek OLAFO darbuotojams, tiek OLAFO priežiūro komiteto nariams atitinkamas deramas darbo sąlygas. Manau, kad dėl to abejonių nekyla. Mes dabar diskutuojame apie du dalykus. Pirmasis susijęs su tuo, ar e, Olafo priežiūros komitetas uh, turi tinkamas darbo sąlygas. Ir aš suprantu tos priekaištus, kad sąlygos galbūt nėra pačios tinkamiausios ir esu pasirengęs apie tai diskutuoti, nes OLFO priežiūros komitetas turi tam tikras apibrėžtas funkcijas. Ir jeigu to komiteto nariai mano, kad e, joms nes, jiems nesudaromos e, tinkamos darbo sąlygos, tai reikia apie tai diskutuoti. Tačiau aš siūlyčiau nesėti šių diskusijų su dalį atveju, nes e, priešingą atveju mes čia suplaktume nesusijusius dalykus į vieną krūvą. E, Kesleris teigia, kad e, laikėsi nustatytų terminų, per kuriuos reikėjo perduoti atitinkamą informaciją Maltos kompetitingoms tarnyboms. E, e, generalinis direktorius e, pagal galiojančias nuostatas Shell Inform, tai yra turėtų informuoti kompetitingas institucijas, jis tą padarė. Aš siūlyčiau nepainioti čia dalį atvejo. ir pasibaigus diskusijoms priežiūros komitete, kiek supratau, tos diskusijos dar nesibaigė, Olafo priežiūros komitetas mums pristatys savo atitinkamas išvadas. Ir ar tinkamas pareigūna, pareigūnas savo veiksmais pažeidė teisės aktus ir yra kaltas dėl to nuspręs kompetitingos Maltos institucijos ir Aš mielai padiskutuočiau su ponu Barosu, ar jo pritaikytos drausminės priemonės buvo pritaikytos tinkamai. Šiandien esu pasirengęs diskutuoti apie tai, kokie yra tarpusavio santykiai tarp generalinio direktoriaus Kesslerio ir Olafo priežiūros komiteto kokias sąlygas jis sudaro, kokiu nesudaro, kokias lėšas skiria, kokiu neskiria ir dėl kokių priežasčių e, buvo padarytas atingamas kreipimasis priežas komiteto vardu ir nesiūlyčiau painėti čia dabar pono dalį atvejo aplinkybių. Ačiū ponai Gairiui, dabar kalbės kolega Mülderis. Dėkoju. Pirminkė, manau, kad susidurime čia su dviem problemom. Visų pirma, egzistuoja reglamentas ir ten labai aiškiai aprašyti priežiūros komiteto uždaviniai. E, priežiūros komitetas nėra visai patenkinti e, tomis sąlygomis, kuriomis turi dirbti. Neina, neina kalba apie du asmenys, bet eina kalba apie patį Olafą ir apie priežiūros komitetą. Ir tikrai sveikinčiau situaciją, kurioje čia galėtų dalyvauti ir Olafo generalinis direktorius, kad jis iš karto galėtų atsakyti į priežiūros komiteto tam tikrus pareiškimus. Kol kas ta diskusija yra vienpusė. Taigi būtų pravartu išgirsti iš abiejų pusių, kodėl generalinis direktorius nesutikė jums veiklai tokios erdvės, kurios jūsų manimų reikėtų. Dabar dėl daly atveju. Kaip parlamentas, kaip ir priklauso, kai tik tai išgirdome tą žinę, pasiprašėme susitikti su generaliniu direktoriumi, aš dalyvavau tenai. Turiu pasakyti, kad padėtis man nelabai paaiškėjo po to susitikimo. E, Ir čia problema turbūt ta, kad Olafo pranešimas ir ataskaita nėra vieša, net ir konfidencialiai neprieinama. Ir aš noriu paklausti, ar priežiūros komitetas turi teisę pažvelgti į jį ir daugiau ar mažiau gali pasakyti mūsų komitetui, ar ten daromos išlaidos teisingos ar ne. E, didžiulė problema ta, kad jeigu jūs perduodate tą medžiagą Maltos institucijoms, tai teisinė procedūra gali užšaukti labai ilgai. Tuo tarpu čia mes susidurėme su politiniu klausimu. Komisijos pirmininkas parodė vienam iš komisarų duris ir jeigu tam nebuvo pakankamai pagrindo, tai negalime du ar tris metus laukti, kol baigsis teisinės procedūros, kol tą išsiaiškinsime. E, mes turime labai aiškiai žinoti, ar pagristai sakoma, e, kad ponas Daly turėjo atsistatydinti. Tai palieka mūsų komitetą labai tokioje nepatenkinamoj padėtyje. Kiek aš suprantu, e, e, iš priežiūros komiteto, e, jis e, negauna kažkokios aiškesnės informacijos, teisinės procedūros užtruks gana ilgai, tad aš tikrai e, sveikinčiau galimybę truputį daugiau sužinoti apie Olafo pranešimą ar Olafo ataskaitą dėl šios bylos. Ponas Denolf, ačiū, pirm... ačiū už šį klausimą. Vėl atrodo buvo du klausimai Pirmiausia problema, kad čia nėra generalinio direktoriaus ir kad jis negali atsakyti į tai, ką mes sakome. Galiu Jūs patikinti, kad ne pirmą kartą tai diskutuojame, esame e, gana ilgai su juo diskutavę, esame parašę jam nemažai laiškų, prašėme geresnio bendradarbiavimo, e, esame dėrėjęsi dėl darbo metodų dėl e, bendro gyvenimo metodų, bet vis tiek e, mes jaučiame, kad negalime tinkamai atlikti savo darbo. Kalbant apie personalą, tai e, kaip jau anksčiau čia buvo minėta, jo nėra pakankama. Penki, mes esame penki, esame dirbantys nepilnų etatų ir e, neturime ir padėjėjų, kurie galėtų ir pagal savo kompetenciją, ir e, pagal e, savo skaičių tinkamai mus padėti. Dabar dėl dalybylos. Ponas Kessleris e, jums pranešė apie tai, kada jo tyrimas buvo baigtas ir jis nutarė perduoti tą bylą nacionalinėms įstaigoms. Ir kaip aš jau sakiau, e, mūsų situacija tokia, kad mūsų pranešėja vis dar tyria tą atvejį. Jinai pirmiausia turi mums atsiskaityti plenarnėme posėdėje ir tai įvyks lapkričio 22 dieną. Antra vertus, e, yra svarbu žinoti, ir čia gali būti nesusipratimų, kad mes, kaip priežiūros komitetas, nesame teismas, mes neturime galių teisti spręsti, ar bylos turinys, bylos, kurią parengė Olafas, yra teisingas ar ne. Mūsų misija yra tik tai stebėti tyriamą į darbą ir užtikrinti, kad bus pilnai gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Ir net e, pastaroji dalis e, iš esmės ne visiškai atitinka tai, kaip ponas Kessleris supranta bendradarbiavimo idėją. Dėkoju. Dabar žodis ponui Ehrenhauser. Ačiū. Aš nenorėčiau kartotis, nes e, iš principo pritariu daugam, ką sakė ponia Greslė. Bet kaip ir suprantu, tai, ką išsakė ponas Gairis. Na, trumpai tariant, akivaizdu, kad daly atvejis turi, turėjo įtakos komiteto priežiūros veiklai, stebėsenos veiklai, nes kyla klausimas, kiek, ben, kiek vyksta bendradarbiavimas tarp, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp komiteto ir Olafo. Ir ar tas bendradarbiavimas yra sklandus, ar ten kyla konfliktų, ar bandoma slėptis po atitinkamais paragrafais ir bandoma vilkinti procesus. Taigi, kaip būtų galima apibendrinti tą bendradarbiavimą su generaliniu direktoriumi? Ar tai turėjo didelės įtakos šiam atvejui, ar tas dalykas jau vyksta kurį laiką? Taipogi jūs kalbėjote apie tai, kad trūksta personalo. Koks būtų realistiškiausias skaičius, jeigu būtų galima, norint, kad stebėsinos funkcija būtų atliekama efektyviai, kiek reiktų tų asmenų. Ačiū, kas atsakys, ponas Denlov. Ačiū. Dėkoju už klausimą. Na iš ties, bendratarbiavimas su Olafu galėtų būti geresnis. Na, o dėl dalį atvejo ir kalbant apie mūsų darbo metodus, dalį atvejais yra vienas tokių atvejų, kuris susilaukė daug dėmesio spaudoje. Uh, Bet yra ir kitų atvejų, kitų bylų. Ir įžanginėme žodėje aš teigiau, kad su, su ponė Greslė susitikome balandžio mėnesį. Šių metų pabaigo, pradžioje pradėjome darbą ir net balandžio mėnesį jau išvelgėme problemų dar prieš daly atvejį. Aišku, tas daly atvejis yra susijęs su bendradarbiavimo spragomis, bet tai nėra kažkoks provokuojantis atvejis, tai yra vienas iš uh, kitų atvejų. O kalbant apie personalą, mielai atsakysiu jūsų klausimą, nes priežiūros komitetas norėtų tarti irgi žodį samdant darbuotojus. Mes norėtumėme žinoti, kas mums dirba. Ir buvo numatyta, numatyti aštuoni etapai, e, e, etatai, atsiprašau, ir Olafas net nepasikonsultavo su mumis ir neinformavo mūsų ir pats generalinis direktorius taiga nusprendė vietoje aštuonių pilnų etatų palikti šešis ne visai pilnus etatus. Tai reiškia, kad šeši asmenys turi atlikti visą darbą ir to tikrai nepakanka, dėl to mes reikalaujame, kad būtų numatyta atskira biudžeto eilutė, kad ateityje galėtumėme patys apsispręsti dėl darbuotojų, kad galėtumėme samdyti kompetitingus asmenys ir samdyti tinkamų būdų. Mes esame nominuojami trijų institucijų, jeigu atsiranda laisva vieta, tuomet konsultuojamasi su visomis trimis institucijomis, kaip buvo ir anksčiau. Pirmininkas, gal ponas Buš, aš norėtų dar kažką pridurti. Taip, kaip jūs matote, ketvirtadalis darbuotojų iš mūsų yra atimta. Mūsų darbo taisyklėse yra teigiama, kad tik tai mums sutikus gali būti parengiamas personalo planas. Tas nebuvo padaryta. Na ir tiesiog yra atimami pinigai ir atimami darbuotojai iš mūsų. Taigi mes džiaugiamės, kad parlamentas ėmėsi šios iniciatyvos ir pareikalavo, kad būtų palikti aštuoni etatai. Nes reikia pasižiūrėti, dėl kokios biudžeto eilutės buvo sutarta per pirmąjį svarstymą, pažiūrėti, kaip galiausiai viskas klostėsi, koks yra tų žmonių likimas, nes po kelių mėnesių teks vėl grįžti ir vėl toliau skūstis, taip kaip skundžiamės dabar. Norėčiau dar keliai žodžiais aptarti priežiūros komiteto vaidmenį. Pradžioje norėjome 1999 metais nuo priklausomos institucijos pereiti prie nepriklausomos institucijos, nepriklausomo Olafo, kuris anksčiau buvo Uklafas. Parlamentas tuo tarpu pareiškė, kad atitinkamą tvarką turi nustatyti generalinis direktorius, kurį bendrai išrenka trys institucijos. Tai va didžiausias skirtumas ir aš Dabar neturiu aiškinti jūsų komitetui, ką tai turėtų reikšti. Tokio skandalo kaip daly atveju. Jeigu komisija pradeda tyrimą prieš vieną iš savo narių, tai iškart kyla klausimų dėl Olafo nepriklausomumo. Kyla klausimų, ar iš tiesų tyrimas buvo atliktas tikrai nepriklausomai, kiek laiko viskas e, užtruko, kol buvo perdata atitinkama informacija, kol buvo pateiktas prašymas pateikti nuomonę ir taip pat e, kyla klausimų dėl išvadų, ar jos buvo patvirtintos, ar jų buvo laikomasi. Taip mes galim sakyti, kad nesame teismas, tačiau mes e, turime teisę nustatyti visas šias aplinkybės ir išsiaiškinti, ar buvo laikomasi tų nepriklausomumo principų, nes Olafo nepriklausomumas neturi būti įrodomas atliekant tyrimus dėl cigarečių kontrabandos, tačiau privalome aiškiai įrodyti, kad buvo laikomasi nepriklausomo principų atliekant vidaus ir e, patikrinimus ar tyrimus ir tam yra reikalingas stiprus priežiūros komitetas, jeigu taip, tačiau nėra. Jeigu priežiūros komitetas negauna atitinkamos informacijos ir ataskaitos iš generalinio direktoriaus, tai galima būtų jį paprasčiausiai uždaryti, būtų galima sutaupyti kelis tūkstančius eurų. Taigi mes privalome laikytis to e, kontrolės ir tolygumo užtikrinimo principų, tačiau to turi reikalauti visos trys institucijos, nes Olafas, jeigu galėčiau tai pasakyti, priklauso visoms trims institucijoms, o ne tik vienai iš jų. Taigi jūs turėtumėte nenuleisti akių nuo šios istorijos. Dar vienas dalykas, mes turime turėti teisę gauti atitinkamus dokumentus, o ne maldauti juos gauti. Nes dabar mums išdalintose dokumentuose matote, kad ten yra daugiau juodų dėmių nei baltų dėmių. Tai pasakas geriau galėtume skaityti, o ne tokio pobūdžio mums suteikiamus dokumentus. Ir mes turime gauti besąlygišką prieigą prie. Uh, atitinkamų tyrimų informacijos ir negalime leisti, kad vienas pareigūnas nuspręstų, kokią informaciją mums pateikti ir kokios ne. Reformuojant Olafo mm, reglamentą reikėtų išvengti tokių spragų ir čia daly atvejai galime taip pat pasitelkti. Pavyzdžiui, ateitie galime numatyti priežiūros komitetų galimybę su jais susipažinti, su dokumentais susipažinti tais atvejais, kai jau yra perduoti nacionaliniams tyrimų institucijoms. Tačiau, kaip ponas Mulderis minėjo, galima tada laukti iki pasaulio pabaigos, kol Maltoje baigsis e, atliekamas tyrimas, tačiau jeigu būtų nustatytos aiškios taisyklės, tai galėtume taip ir elgtis. Tuo tarpu aš noriu pasakyti, kad jūs turite galimybę bet kada pareikalauti iš mūsų komiteto parengti atitinkamą ataskaitą, taip pat ir šiuo atveju, tai yra jūsų teisė. Čia aš noriu pasakyti, kad e, jeigu nebuvo laikomasi, laikytis tiksliau nustatytų taisyklių, tai tuomet atsakymas yra aiškus, kas yra nusikaltelis, o kas yra auka, nes auka šiuo atveju bus Europos mokesčių mokėtojai, Frančiai Bika atveju byloje mokesčių mokėtojams tai kainavo tikrai daug. Ir dabar precedentą jau mes turime ir puikiai suvokiame, būdami priežiūros komiteto nariai, savo atsakomybę. Šiame kontekste daugiau apie vykstančias procedūras pasakyti negaliu, pankirinkai, ponė Biošai, jūs dabar labai energingai kalbėjote. E, jeigu grįžtume dabar prie dalykiško diskusijos tono, tai būtų galima užduoti klausimą, ar iš tiesų bendra padėtis yra tokia, kad jūs e, negalite visapusiškai susipažinti su, su atliekamais tyrimais, netgi ir to reikalaujame. Pone Denolfai, ar pakankamai aiškiai išsireiškiau, ar galėčiau E, taip interpretuoti pono Bešo pasisakymą. Ar tiesa, kad ne atskiri priežiūros komiteto nariai, bet priežiūros komitetas kaip institucija neturi galimybės visapusiškai susipažinti su Olafo e, vykdomų tyrimų galutiniais rezultatais. Ar teisingai suprantu pono Bešo pasisakymą? Kas čia visai? Herr Timmermans. Ja, Herr Vorsitzender. Timmermanai. Pirmininkė, galbūt galėčiau pats tarti keletą žodžių, galbūt anglų kalba, man tai bus lengviau. Kai girdžiu kalbant vokiškai, tai pats noriu kalbėti tą kalbą. Per pirmus aštuonis mėnesius iki rugsėjo pabaigos ne, tiksliai neatsimenu datų, tačiau maždaug per tą laikotarpį mes neturėjome pakankamai galimybių susipažinti su tyrimo duomenimis, net ir to prašydami, o kai gaudome atitinkamą informaciją, tai mus pasiekdavo per vėlai, padėtis tikrai buvo visiškai nepatenkinama. Mes ilgai apie tai diskutavome su generaliniu direktoriumi, reiškime savo nepasitenkinimą Du kartus jam nusintėme atitinkamą raštą, kuriame teigiame, kad jeigu tokia padėtis tęsis, negalėsime prisimti atsakomybės už savo funkcijų tinkamą atlikimą ir kreipsimės į atitinkamas institucijas ES, kad paaiškintume joms padėtį. Nuo to laiko padėtis pagerėjo. Ta prasme, kad e, šiuo metu e, turime pasirašę darbinį susitarimą, kaip minėjo pirmininkas, jis grindžiamas Europos duomenų apsaugos pareigūno pateiktų pasiūlymų, nes konflikto esmė susijusi su duomenų, asmens duomenų apsaugos apreptimi. Tai yra tam tikra teisinė problema. Šiuo metu naudojamės e, trijų pakopų metodu ir pasiekus paskutinę pakopą, jeigu esame nepatenkinti turimą informacijos kiekiu, tai grįžtame apie pirmų dviejų pakopų ir siekime gauti visapusišką informaciją, tačiau e, dėl to turime ginčyti su generaliniu direktoriumi nes jis manys, kad turime rimtai pagrysti savo reikalavimą, gauti visapušką informaciją ir jis nori pasilikti galimybę to reikalavimo nepatenkinti. Pons Denolfas jau citavo duomenų apsaugos pareigūno nuomonę, kuris mano, kad jeigu mūsų vertinimo mes turime gauti visą informaciją, nes kitaip negalėsime atlikti savo darbo, tai e, tas prašymas turi būti patenkintas, tačiau nuomonės vis dar skiriasi. Manau, kad uh, verta būtų paminėti, kad bendra padėtis susijusi su galimybė gauti informaciją ir daug geresnė nebuvo anksčiau, nes anksčiau paprasčiausiai mūsų prašymai buvo atmetami. Tačiau kalbant apie pakankamą minėto darbinio susitarimo įgyvendinimą, tai dar daug ką galima būtų nuveikti. Tačiau būtų negarbinga teikti, kad padėtis yra tokia bloga, kaip buvo per pastarosius aštuonis mėnesius. Ačiū, pana Timirmans, ponas Lidinolf dabar kalbės. Uh, working... Kalbant apie tuos dalykus, tai iš tikrųjų dabar mes uh, bandome uh, tiksliau apibriežti tuos pirmosius du žingsnius, pavyzdžiui, atranką, bet turime taip pat pasakyti, kad kai kurie mm, informacijos užtušavimai dokumentuose lemia tai, kad praktiškai yra neįmanoma dirbti. E, pavyzdžiui, e, gerai, pavardės, e, įmonių pavadinimai gali būti tušuojami, bet visa kita ne. O būtent taip kol kas yra. Tad grįžus prie nuomonės, kurią pateikė duomenų apsaugos pareigūnas, tai ten sakoma, kad tik tai išorės aplinkybių žinojimas tada, kai e, priežiūros komiteto pastangos yra neproporcingai entuziastingos, e, užkirta kelias susipažinti su byla. Taigi, būtent tokia diskusija šiuo metu ir vyksta. Vėl e, E, procesas nėra sklandus ir mes jaučiame, kad negalime tinkamai atlikti savo darbo. Mus paskyrė trys institucijos. Dėkoju ponas Denolfe, dėkoju ponui Timmermans taip pat. Jūs suteikėte mums labai svarbios informacijos. E, jeigu teisingai supratau, tai susidaro įspūdis, kad e, bylas gaunate per vėlai ir e, informacijos taip pat gaunate per mažai, per vėlai ir per mažai. Ir kad e, viena iš pagrindinių problemų čia yra domenų apsaugos problema. Mes suprantame, kad priežiūros komitetas yra Olafo neatskiriama dalis, tad jeigu Olafas gauna duomenis, tai ir priežiūros komitetas tuos duomenis turėtų uh, turėtų gauti taip pat. Žinoma, jūsų prievalė išlaikyti tuos duomenis konfidencialiais. Bet tiems dalykams reikia truputį daugiau laiko panalizuoti. Ponas Timmermans nenorėtų sutikti, atrodo. Ilgai diskutavau su duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų ir jis man paaiškino ir aš paskui pasitikslinau tekste, ar iš tikrųjų teisybė jisai sakė, kad taip pat ir institucijos viduje informacijos duomenų e, perdavimas e, yra reglamentuojamas to reglamento nustatytų nuostatų. Egzistuoja needs to know principas, e, būtinybė žinoti principas. Jeigu pažiūrėsite į konkurencijos uh, generalinį direktoratą, tai visiškai aišku, kad tik tai tie iš personalo, kuriems būtina ar kuriems yra priežasti žinoti, ar turėti prieigą prie informacijos, turi tą informaciją gauti. Tad e, priežiūros komitetas yra Olafe, tiesą sakant, ar mes viduje Olafo, ar greta Olafo, <laughs> tai irgi gali būti atskira E, diskusiją, bet jeigu asmens, duomenys, asmens duomenims e, iškyla kažkokia grėsmė, tai be jokios abejonės, kad jie turi būti ginami. Pirmininkas, jokios abejonės, kad niekas nebejoja e, dėl tokio principo taikymo. Pane Greslė. Dėl duomenų apsaugos norėčiau tarti keletą žodžių. Atrodo, kad Europos komisijos generaliniam sekretoriatui šis duomenų apsaugos principas negalioja. Kaip galėjo atsitikti taip, kad e, Olafas sistemingai visus duomenys generaliniam sekretoriatui pateikdavo, nes mes visuomet kritikavome tokį elgesį, nes manėme, kad tas būtinybė žinoti principas buvo pažeidžiamas. Ir tokiu atveju generalinis direktorius galėjo pats apsispręsti, kokiais duomenimis naudotis, kokiais nesinaudoti. Ir e, dažnai atitinkama informacija gaudavo tie, kuriems, e, kuriems tos informacijos tuo metu paprasčiausiai nereikdavo, tai yra komisijos generalinis sekretariatas, o tie, kurioms, kuriems tos informacijos reikdavo, jos negaudavo. Taigi aš manau, kad čia tikrai galime išvelgti rimtą e, problemą ir aš nesu pasirengusi klausytis dabar kažkokių tai argumentų, kurie trukdytų e, šiuo atveju, juolab, kad tie argumentai yra visiškai nepagristi pirmininkas. Ačiū, aš sutikiu žodį pranešėjai, dėl to, kad jie yra pranešėjai, o ponė Pinion dabar galbūt norėtų tarti žodį, po to ponė Andrijas. Merci, Monsieur le Président. Je, je ne m'exprimerai. Euh, Ačiū, pirmininkė. Aš nekalbėsiu apie šį konkretų atvejį. Galbūt tik tai e, pakartosiu, kad mūsų vertinimų esminis klausimas yra, kaip apibrėžti tą informaciją, kurios mums reikia tam, kad galėtume visapuškai atlikti savo funkcijas, tai yra kontroliuoti ir įvertinti kaip Olafas atlieka savo funkcijas, tiek e, kalbant apie jo e, nepriklausomumą, nešališkumą, veiksmingumą ir e, įvertinant atitinkamą vykdomo tyrimo tvarką bei procedūrinės garantijas ir jų laikymasi. Mes manome, kad siekdami atlikti šią priežiūros funkciją turime turėti galimybę susipažinti su atitinkama informacija, kuri yra būtina, kad galėtume savo misiją atlikti tinkamai. Ir mes esame atsakingi už savo darbą, ne Olafo generaliniam direktoriui, o mums paskirusioms institucijoms. Todėl mes manome, kad pareigūnas, kurį mes turime kontroliuoti, arba institucija negali nustatyti mūsų veiklos sąlygų. Ir būtent dėl šio klausimo mes kreipiamės jūs ir atvykome šią diskusiją. Ačiū ponė Pinio, dabar kalbės ponė Andrijas. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Pone Denolf, jūs kalbėjote apie tai, kad ponas Kessleris nesilaiko jūsų taisyklių. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip tos taisyklės buvo sukurtos? Nes aš norėčiau žinoti, ar tos taisyklės neprieštarauja Olafo reglamentui. Man atrodo labai keista, kad mes sukūrėme Olafo reglamentą, dalyvaujame tame procese, bet negalime dalyvauti uh, vidaus taisyklių kūrimo procese. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip tos taisyklės buvo parengtos ir ar negalėtų čia kilti konfliktas. Taip pat man keista, kaip ponas Kessleris neleidžia jums turėti daugiau darbuotojų. Nežinau, ar teisingai suprantu, bet jūs, man atrodo, teigiate, kad jis, jam trūksta tyriamųjų pareigūnų, nu, ar jums priežiūros institucijai trūksta tų pareigūnų? Nes jeigu pareigūnų trūksta jums, tai kažin ar Kessleris, Olapo generalinis direktorius, turi įgaliojimus e, jums skirti darbuotojų. Europos komisija yra atsakinga už biudžetą, taigi aš nelabai suprantu, apie ką apskritai čia eina kalba. Norėčiau, kad būtų patikslinta ir pasakyta, kokiais atvejais generalinis direktorius gali jums pasakyti, kad negalite gauti papildomų darbuotojų, nes aš manau, kad Europos komisija čia turi suvaidinti savo vaidmenį. Galiausiai daly atvejis, man atrodo, kad vienintelis mūsų vaidmuo yra pasirūpinti, kad Olafas laikytųsi tinkamų procedūrų mes negalime kištis į jūsų konfliktus su Olafu, mes tiesiog turime nuspręsti, ar Olafas laikėsi tinkamos procedūros, mes dėl daly sprendimo nepriminėjame. Jeigu mes norime sužinoti apie jo atsistatydinimą, tuomet mes kviečiame Europos komisijos disciplinarinį drausmės komitetą ir kalbame, kalbame apie tai su, su jais. Uh, Na, o kalbant apie Olafo nepriklausomumą, aš jau seniai nustačiau, kad Olafas nebus, priklaus, nebus nepriklausomas, kol jisai atsiskaito Europos komisijai, kas ir yra problemos esmė. Ir aš manau, kad ponas, be aš prisimenu mano komentarus išsakytus kur kas anksčiau. Ačiū ponė Andresen, ponas Denolf. Ačiū. Keturi klausimai buvo iškelti. Pirma, pirmas, paskutin, pra, nuo paskutinio pradėsiu. Olafo nepriklausomumas. Aišku, yra sudėtinga užtikrinti visišką nepriklausomumą, tačiau situaciją reikia stebėti, prižiūrėti. Mm, na, o kalbant apie administracinius pareigūnus, juos prižiūri komisija. Tyriamos, tyriamosios Olafo funkcijos yra prižiūrimos mūsų priežiūros komiteto. Taigi mes privalome tinkamai atlikti savo darbą. Esame visi nominuojami trijų institucijų, mes esame tos įties ekspertai, tai reiškia, kad turime ekspertinių žinių pakankamai, kad galėtumėme atlikti savo darbą, jeigu, turime, jeigu gauname atitinkamus išteklius. Na, dėl personalo darbuotojų, personalo narių, Dabar situacija yra ta, kad Olafas skiria mums darbuotojus. Priežiūros komitetas ir jo visa sistema yra tokia sudėtinga. Primena faktiškai kriketo žaidimui, žaidimą. Olafui, kuomet reikia, mes esame samdomi, kada jiems nereikia, mes nesamdomi, po to vėl samdomi ir, ir taip toliau ir panašiai. Taigi tą situaciją reikia kažkaip išaiškinti. Darbuotojai yra Olafo dalis. Olafas yra 500 žmonių vidutiniškai. Mūsų yra 8, 8 dabar liko 6, bet tai nėra pilni etatai kai tuo tarpu turėtumėme turėti aštuonis pilnus etatus. Tai reiškia, kad mums reikalingas biudžetas, tai yra mūsų nusiskundimo dalis ir mūsų prašymo esmė. Skirkite mums biudžeto eilutę ir gavę tuos pinigus mes galėsime pasirūpinti aštuonių etatų užpildymu. Ir būtent ponas Kessleris, generalinis direktorius, sprendžia dėl mūsų personalo. Jis norime to ar ne, bet jis, jis nusprendžia, ar atleisti žmogų ar ne, ar keisti jį kitų, tai jis ir daro. Mes galime kovoti su tokiu sprendimu, tačiau galiausiai mūsų žodis nieko nereiškia. Tokia yra padėtis. Na ir pirmasis klausimas, matyt, pats svarbiausias, susijęs su, su mūsų pačių taisyklėmis, darbo tvarkos taisyklėmis. Jie, jos buvo parengtos 2011 metais ankstesnio komiteto. Ir kai pradėjau darbą, iš tiesų, turiu pripažinti, man tai padarė didžiulį įspūdį. Nes tos taisyklės, mano manimu, kiek aš suprantu, yra labai gerai parengtos. Dėl to, kad jos buvo parengtos remiantis reglamentu. Ir viskas tose taisyklėse yra susijęs su reglamentu 1073. Taigi tai, ką padarė tas ankstesnis priežiūros komitetas, jie darbo tvarkos taisyklės išsiuntinėjo trimis, trims institucijoms ir įsivaizduoju, kad tos visos trys institucijos peržiūrė taisyklės ir jokių pastabų neišsakė. Šalia to Europos parlamento oficialinėme leidinėje buvo paskelbtos tos darbo tvarkos taisyklės. Tačiau aš nesuprantu štai ko, jeigu generalinis direktorius, kuris tuomet jau ėjo savo pareigas, jeigu jam nebuvo priimtinos tos taisyklės, kodėl jis tuomet nesureagavo, neišsakė pastabų. Labai ačiū. Paskutinė kalbėtoja, kuri užsiregistravo, nebent ką nors būčiau praleidęs, yra kolegė Greslė. Atsiprašau, kad turiu grįžti dar prie kelių man svarbių klausimų Pirmiausia, Jensai. Man svarbus ir pats svarbiausias klausimas yra, kokios sąlygos daromas dirbti priežiūros komitetu, kaip su juo elgiamasi. Tai yra svarbiausia šios dienos susitikimo klausimai. O e, kas yra įdomiausia dalį atveju, tai apskritai, kad apie šį atvejį sužinojame. Reikia kalbėti apie tam tikrą arba didelį informacijos trūkumą, kurį patiriame ir dėl kurio mums kyla klausimų apie Olafo viduje vykstančias procedūras. Ir kyla klausimas, ar čia reikia kalbėti apie tam tikrą e, organizuotą susidarojimą. E, ar čia yra tik tai dūmai be ugnies? Taigi šį klausimą mums reikėtų rasti atsakymų arba atsakymą siekiant įsiaiškinti Olafo veiklos aspektus. Turiu pasakyti, kad praeis 20 minučių po pastarojo susitikimo su generaliniu direktoriumi vienos frakcijos pirmininkas paskelbė pranešimą spaudai, buvo, kuriame buvo parašyta, kad atrodo, jog Čia e, įvyko suokalbis ir komisijos pirmininkas kartu su Olafo generaliniu direktoriumi bandė susidaroti arba susidarojo su vienu komisijos pareigūnu, tačiau mano frakcijos atstovas tikrai būtų buvo gerai, man patikė, jeigu mano frakcijos pirmininkas tokio pareiškimo nebūtų paskelbęs prieš tai su manimi nesuderinęs. Taip pat noriu pranešti arba priminti apie mūsų reikalavimą susipažinti su atitinkama Olafo ataskaita ir aš prašau atitinkamą raštą su atitinkamu reikalavimu nusiųsti komisijos pirmininkui. Mes turime ir toliau reikalauti gauti atitinkamą informaciją, nes nesusipažinę su tyrimo medžiaga mes negalėsime apsispręsti, kaip elgtis toliau, taigi mums tikrai labai būtų svarbu susipažinti su jūsų tyrimo arba ataskaitos rezultatais. Olfas teigia, kad e, tam, kad mes galėtume susipažinti su atitinkama informacija, turime gauti Maltos tarnybų sutikimą. Aš nemanau, kad e, taip e, turėtų būti. Arba kad iš tiesų taip yra. O aš asmeniškai manyčiau, kad čia nereikėtų taip labai išpūsti viso reikalo svarbos. Tačiau visa istorija man palieka tikrai slogų įspūdį. Turime reikalų su generaliniu direktoriumi, kuris vadovaujasi principu skaldyk ir valdyk ir kuris neleidžia atitinkamai kontrolės institucijai, kurią mes įsteigėme, atlikti tinkamai savo funkcijų. Šio komisijos nario šiemet parašiau ir jis mane patikino, kad e, yra kalbėjusi su atsakingais pareigūnais apie šią padėtį, tačiau mes negalime toliau su ją taikstytis, jūs turite turėti galimybę vykdyti personalo atranką <clears throat> nes tikrai nepriimtina situacija, kuomet jūs verčiame dirbti su tais asmenimis, kurie jums yra netinkami. Todėl sekretariato darbuotojai, jų darbo kokybė, kvalifikacija yra labai svarbus aspektai ir jūs turite turėti atitinkamą galimybę patys pasirinkti personalą. Taip pat reikia užtikrinti jums prieigą prie bylų valdymo sistemos, bylų administravimo e, ir atitinkamos susijusios informacijos, su kuriais turite turėti galimybę susipažinti visapusiškai, o ne tik tai su dalimi tos informacijos, kuomet e, svarbiausias e, dalis yra pajuodinamos arba užjuodinamos. Taip pat manau, kad e, jau pribrendo laikas pasistengti iš esmės pagerinti mikroklimatą Olafo viduje, todėl biudžeto kontrolės komitetas turėtų skirti tam daugiau dėmesio, nes šiuo metu sulaukėme daug neigiamų atgarsių apie padėtį Olafe ir turime imtis šio reikalo. Pabaigai noriu pasakyti, kad tas sudėtingas dalį atvejis ir įvairūs su juo susiję niuansai e, mane tikrai e, domintų e, iš Maltos atstovės gauti informaciją apie tai, kada jūs žinojote apie tą dalį atvejį, kada informacija buvo gauta iš Maltos institucijų ir kaip vyko keitimasis informacija tarp Olafo ir Maltos institucijų. Uh, nes <clears throat> atrodo, kad čia tikrai daug kas buvo persipinę šiame e, procese. Ir e, visos šios aplinkybės tik tai silpina priežiūros komiteto veiklą, mes tikrai to nenorėtume ir būtų gerai, kad jūs galėtumėte savo poziciją pareikšti šiuo klausimu. Manau, kad mes negalime šiuo metu atskirti dalį atvejo e, nuo uh, E, Olafo bendros veiklos priežiūros komiteto veiklos, nes galbūt dalį atvejais yra tik tai Lietkalnio viršūnė ir pažvelgia giliau, sužinotume daug įdomesnių dalykų. Turime rimtai kalbėti apie Olafo tarnybos e, veiklos veiksmingumą ir e, apie tai, kaip turėtume priversti generalinį direktorių uh, glaudžiai, e, veiksmingai ir vaisingai dirbti su e, visomis kitomis Olafo struktūromis. Ačiū. Tai buvo pranešėjas apibendrinimas, įskaitant politinį vertinimą, tačiau taip pat ir kai kurios užduotus klausimus, pana Denalfa, galėtumėte tos klausimus sureaguoti. Well, um... Dėkoju pirmininkė ir labai ačiū už mums pareikštą paramą. Sprendžiant šią problemą, mes prašome paramos ket keturiose skirtingose srityse ir dabar, kai yra naujasis reglamentas, turime puikią galimybę. Išgirdome jūsų patarimus Ir iš tikrųjų ir mes norėtume, kad būtų visų procedūrinių taisyklių pagarba įtraukta į tuos siūlymus. Aš e, mielai e, jūsų komitetui tuos keturis dalykus ar prašymus atsiųsiu raštu. E, prašyčiau jūsų paramos ir be abejo jūs savo nuožiūrą galėsite apsispręsti, ar norite taip elgtis ar ne. E, kalbant apie priežiūros komiteto nario poziciją, tai e, mes e, diskutuojame ir kiek mes esame informuoti. Pane Šrambiai, ir aš jai suteiksiu žodį po savo pasisakymo, E, ji mus informavo apie tam tikrą delikačią savo poziciją e, ryšim su daly bylą, bet gal ji pati paaiškins aiškiau, kas čia turime galvoti. Dėkoju už jūsų pareiškimą. Kaip žinote, priežiūros komitetas e, spalio 17 buvo informuotas apie daly atveją. Iš karto 18 dieną aš visiems komiteto nariams parašiau laišką, sakydama, kad nusišalinu nuo bylos, nes galvoju, kad yra pakankamai kitų kompetentingų žmonių, kurie gali elgtis pagal uh, atitinkamą procedūrą, suteikdami tinkamas garantijas, kad viskas bus tvarkingai. Paaiškinsiu, kodėl tai pasielgiau. E, prieš e, pateikdama pareiškimą tapti priežiūros komiteto nariu, e, 2011 m. gruodžio mėnesį aš trims e, institucijoms pateikiau savo gyvenimo aprašymą, kur aiškiai sakoma, kad tuo metu aš buvau vidaus audito ir tyrimo skyriaus e, generalinė direktorė. E, kuris atsiskaitė Maltos vyriausybės kabineto vadovui. Kitaip sakant, nuo 2008 metų iki tos dienos, kai aš pateikiau gyvenimo aprašymą, Aš ėjau tas pareigas, labai aiškiai jas aprašiau, atsakiau už vidaus auditą ir finansinius tyrimus e, Maltoje. Eina kalba apie maždaug 2,5 milijardo eurų apimtis per metus. Be tų pareigų e, aš taip pat e, vadovavau ES pasirengimo stojimo fondų, struktūrinių fondų, e, teritorinio bendradarbiavimo, migracijos srautų e, fondo ir kitų fondų auditams. Turiu paaiškinti, kad tas skyrius, kuriam aš vadovavau, taip pat buvo akredituotas e, atlikti visų žemės ūkio fondų auditą. Kalbant apie AFKOS, e, tai yra koordinacinė kovos su sukčiavimu tarnyba, tai e, egzistuoja administracinis bendradarbiavimo sustarimas tarp OLAF komisijos ir kiekvienos atskiros valstybės narės, tuo metu dar potencialios valstybės narės. Maltos atveju, kad kiekviena valstybė narė paskirs tam tikrą koordinavimo tarnybą, e, kuri padėtų Olafui atlikti patikrinimus vietoje ir pagal e, reglamentą 1073 padės atlikti tyrimus konkrečioje valstybėje narėje ar e, paprašyti papildomas informacijas iš tos valstybės narės. E, tad e, tas ASKOS nedidelis e, skyrius mūsų, mūsų organizacijoje kiekvieną ketvirtį gauna iš struktūrinių fondų ir sanglaudos politikos fondų valdytojų tam tikrą informaciją Ta informacija apie netikslumus ir neteisėtas išlaidas yra tada atsiunčiama mums ir mes tada perdodame tai Olafui. Tai yra AFKOS e, veiklos įprastinė dalis. Ir tai atitinka panašių institucijų darbą visoje Europos Sąjungoje. Aš dirbau ten nuo 2004 metų Ir aš pasitikrinau, kad nuo to laiko Olafas atliko keturis tyrimus Maltoje. Kai aš sakau keturis, tai e, turiu galvoj tuos atvejus, kai Afkos buvo Olafo paprašytas padėti jiems. Savame suprantama, e, tai yra susiję ir su dalį bylą, Aš tuo metu vadovau AFKOS, gavau iš Olafo informaciją, kad jie ketina atvykti, e, jokių e, smulkmenų nebuvo man atskleista. Ketvirtą Liepos jie atvyko pas mus, e, parodė, kad turi tam tikrų įtarimų dėl struktūrinių fondų netinkamą panaudojimą ūkio subjekto atveju Maltoje e, ir paprašė mūsų logistinės paramos ir mes tada nuvykome kartu su jais ten kaip stebėtojai. E, kai Olafas atvyksta į Maltą, paprastai mes vykstame tenai ir stebime, kas yra daroma. Po to buvo pakviestas asmuo apklausai ir kaip kad E, visuose OLAF tyrimuose, kurie buvo atliekami Maltoje, mes taip pat užtikrinome, kad e, kažkas iš mūsų taip pat dalyvauja apklausiant tą pilietį. Kodėl? Todėl, kad pagal nacionalinę teisę, kai Maltos pilietis e, patenka į tokią situaciją, mes tu, turime užtikrinti visas procedūrinės garantijas. Toliau, rugsėjo 5 vėl buvome paprašyti dalyvauti kaip e, stebėtojai. Na ir daug, dar e, vienas, taip sakant, susilietimas e, Afkos, susilietimas su tuo Olaf tyrimu buvo toks, kad pagal administracinio bendradarbiavimo susitarimą mes, kaip AFKOS, jeigu esame paprašyti Olafą pateikti informaciją, kuri nėra vieša, nes jeigu <laughs> ji būtų vieša, jie mūsų ir neprašytų, mes e, turime koordinuoti veiklą su nacionalinėmis institucijomis, kurios e, gali turėti tokią informaciją ar turi teisę gauti teisiškai tą informaciją. Ir šiuo atveju mes susisiekėme su Maltos policija, kuri ir pateikė tą informaciją, kurios prašė Olafas. Tai buvo vienintelis AFKO įsitraukimas į šį tyrimą. Tačiau, kada tas tyrimas evoliucionavo tokiu būdu, mes nebuvome informuoti, kas vyksta su tuo tyrimu, kaip kad turėjo būti. Nes e, iš tikrųjų, kaip uh, E, vadovas tokios institucijos, e, aš turėjau turėti galimybę pažiūrėti, kas vyksta e, šiuo atveju. Na, o kalbant apie AFKOS, iš AFKOS pusės tikrai visas procedūras buvo atliktos tinkamai ir peržiūrėjus visą bylos medžiagą, tai e, buvo nustatyta, kad e, kai kalbam apie tą e, žinoma daly bylą, sąlyčio taškai buvo tik tai tokie, kuriuos aš paminėjau. Bet žinoma, kitą dieną iš karto po to, kai tai buvo paskelbta, aš nusišalinau nuo bylos. Kodėl? Todėl, kad aš esu maltietė, Ir e, galvojau, kad jeigu nepasitrauksiu, tai galima būtų spręsti, kad aš vienai par kitaip įtakoju tą dalį bylą ar jai trukdau. Aš savo kolegams paaiškinau visą tai, ką bandau dabar paaiškinti jums. Tas nedidelis vaidmuo, kuris mums teko pagal administracinio bendradarbiavimo susitarimą E, turi būti matomas e, viso to proceso, nepriklausomo proceso kontekste. E, nes mes jautėme, kad atsiras įvairiausių kaltinimų, o be to aš labai pasitikiu savo kolegomis, kad jie puikiai išspręs šią, šį reikalą, kadangi yra savo srities atstovai. Tas aušusis. Ačiū, ar komiteto nariai dar turėtų klausimų. Atrodo, kad nėra daugiau. Ne, panas Gairis dar norėjo paklausti. Aš neturiu klausimų. Tačiau uh, po panas Gaislės pasisakymų norėčiau du aspektus atkreipti dėmesį. Jeigu kam nors susidarytų įspūdis, kad šio klausimu tarp mano frakcijos ir manęs e, kokio nors nesutarimo bent menkiausio yra. Tai jeigu nekyla tokio bejonių, tai manau, kad argumentai dėl pranešimo spaudai ponės Greslės yra visiškai mm, nepagristi. Antras aspektas. susijęs su būtinybė elgtis apdairiai ir nepasitelkti dalį bylos, bandant e, tam tikras ribas e, nustatyti susijusią su Olafo veikla arba kažkaip apriboti, apibriežti e, Olafo funkcijas. Mes čia nesame nei teisėjai, nei, nei kažkas kitas, kas gali nuspręsti šiuo atveju, ar apkaltinti ar neapkaltinti konkretų asmenį. Tai yra kitų institucijų funkcijos ir prerogatyva. Ir mes e, tikrai dabar neturėtume elgtis kaip dailio čiažimo teisėjai, kurie vertintų Olafo veiklą uh, atitinkamais balų skaičiais, ten suteiktų 4,9 balų ar 4,0 balų. Jeigu mes čia dabar diskutuojame apie tai, ar priežiūros komitetas Olofo turi tinkamas darbo sąlygas ar neturi, tai aš tokia diskusija su pasirengęs dalyvauti. Aš e, pritariu būtinybę numatyti atskirą e, priežiūros komiteto biudžeto eilutę. E, tačiau tai yra visiškai skirtingi dalykai, skirtinga tema, neturėtume šis suplakti skirtingų klausimų į vieną vietą ir pradėti tokio pavadžio diskusijų, kurias dabar bandoma pradėti. Um, pasiduodant pagundai pažaisti Šerlokus Holmsus, čia truputėlį, ir e, šiek tiek informacijos nutekinant žurnalistams, manau, kad mūsų paskirtis yra kitokia. Manau, kad e, bandymas išvelgti čia kažkokį kažkokį tai kontekstą ir sąsajas su dalį byla, svarstant klausimus susijusius su Olafo priežiūros komiteto e, narių darbo sąlygomis. Yra truputėlį perdėtas dalykas, taigi turėtume kalbėti tik apie tas darbo sąlygas ir būtinybę jas užtikrinti. Aš manau, kad priežiūros komiteto nariai yra tikrai kvalifikuoti kompetentingi asmenys, ponai Timmermans ir Denolf teigia, kad nuo balandžio pradžios vyksta tam tikras administracinis karas Olafo vidu ir mes turėtume pasistengti prisidėti prie šios problemos sprendimo, skirdami atitinkamų lėšų, e, tačiau tiek ir nedaugiau. Pirmininkas e, Mes e, dabar jau turime baigti svarstyti šį klausimą ir prieš suteikdamas žodį Ajalai Sander, e, aš siūlau Taip, komiteto pirmininkas pasikviesti komiteto posėdį pono Kesslerį ir diskutuoti su juo, poniai e, Greslė dar suteiksiu žodį pana Mülderiui taip pat. Tačiau aš siūlau jums, ponia Denalfa ir gerbimi priežiūros komiteto nariai, aptarti jūsų išdėstytus argumentus su Olafo generaliniu direktoriumi pono Kessleriu, nes buvo iškelti kai kurie klausimai, kuriuos reikėtų apsvarstyti šiek tiek plačiau tą siūlau ir padaryti. Antras klausimas susijęs su personalo mažinimu, nes priežiūros komiteto veiklos sritis, jeigu to komiteto nariai nedir, nedirba pilnu etatu, manau, kad šis klausimas tikrai turi būti rimtai svarstomas, kaip tokiamis sąlygomis dirbant galima užtikrinti tinkamą darbą, turint omenyje ES biudžetą, kuris daro 129 milijardai eurų, tai kaip jame galima nerasti lėšų dviems papildomiams etatams. Tikrai tai rimtas klausimas ir jį reikia kelti, taip pat kaip ir klausimą dėl galimybės e, susipažinti su bylų medžiaga, su tyrimo medžiaga. Dabar prašau kolegų kurie dar užsiregistravo kalbėti, padaryti tą kuo trumpiau. Pone Jalusender, pone Greslė, pons Mulderis. Ačiū, pone pirmininkė. Atsiprašau, kad vėlavau, balsavome transporto komitete dėl oro uostų dokumentų paketo, bet šita tema irgi mane labai domina ir negalėjau laiko atvykti ir užduoti klausimų. Aš pritariu viskam, ką sakė mano koordinatorius, ponas Gairis. Ir turiu pasakyti, kad mums priežiūros komitetas yra labai svarbi priemonė siekiant apsaugoti Olafą, užtikrinti jo nepriklausomumą ir taip pat vengti klaidų ir tam tikrų pareiškimų žiniasklaidai, nes tai gali apsunkinti padėtį. Kaip matėme jau anksčiau, kai visi pradeda abejoti, e, tuomet priežiūros komitetas turi kažkaip pasirūpinti tuo nepriklausomumu ir apginti tą instituciją Olafą, kuri yra pažeidžiama, nes priklauso nuo komisijos ir turi komisiją kontroliuoti tuo pačiu metu, tai yra sudėtinga situacija. Pritarėme e, tam, ką jūs sakėte, mes stovime iš vien su priežiūros komitetu ir mes suprantame, kad reikia apginti teisės tų, kurie yra kaltinami. Uh, visuomet prašėme Olafo Elksenos kodekso ir ponė Greslė siūlė įvairius variantus. Tačiau privalu, kad priežiūros komitetas užtikrintų tas teisės, nes priešingų atveju situacija bus labai pažeidžiama. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Darbo tvarkos taisyklėse numatyta, kad priežiūros komitetas turi teisę gauti prieigą prie tyrimo medžiagos ir jeigu uh, tyrėjai teikia ataskaitą, kurią jūs turite tvirtinti, bet jūs kalbėjote apie darbinius susitarimus, pagal kuriuos jums tiesiog yra pateikiama ataskaitos rezumė. Tai norėčiau sužinoti, koks yra tas darbinis susitarimas, galbūt galite pateikti jo kopiją, kad mes galėtumėme pasižiūrėti, ko, ko reikia reikalauti, nes mums, pažiūrėjau, galbūt pateikiama vis pilna ataskaita, jūs gaunate tik tai resumė. Taip pat pritariu ponui Töreriui, kad e, reikalinga tinkama administracinė parama priežiūros komitetui, kuris mūsų manimų yra esminis, nes jūs privalote apginti Olafo nepriklausomumą, užtikrinti tyriamų asmenų teisės ir garantijas ir vengti tokių situacijų, kokia susiklosti dabar, kai akivaizdžiai matome klaidas Nenorime, kad piliečiams susikurtų įspūdis, kad visur yra sukčiaujama, visur siautėja korupcija, kad trūksta budrumo. Taigi aš visiškai pritariu jūsų darbui. Mes norime pasirūpinti, kad darbinėme susitarime su Olafu nebūtų per daug to pasitikėjimu, kad tai nesukeltų problemų. Ačiū, panas Mulderis. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad labai pritariu tam, kad per kitą posėdį atvyktų pas mus Olafo generalinis direktorius, kad išsakytų jis savo nuomonę, bet aš pritarčiau tam, kad priežiūros komiteto atstovas irgi būtų atvyktų į tą susitikimą, kad išklausytumėme abiejų šalių argumentų tuo pačiu metu. Also, ich mache mir pas. Greslė. Tikrai <clears throat> man e, netrodo, kad e, tas e, sustikimas, ką nors vertingo mums atneštų, tačiau su pasirengusi dar kartą su, su generaliniu direktoriumi susitikti, tačiau turiu patikinti, kad jau visus trūkumus klausimus apsartytus šiandien mes jau e, aptarėme uždarame posėdėje, tačiau nesu labai optimistiškai nusiteikusi, nes manau, kad tas kietakaktiškumas tikrai mane netgi pradeda nervinti ir aš manau, kad toks elgesys visiškai nepriimtinas. Būtų džiugu, jeigu tas rezultatas po būsimo susitikimo būtų šiek tiek konkretesnis, apčiapiamesnis nei po paskutinio susitikimo, kuris užtruko dvi valandas. Taip pat noriu pasakyti, kad e, personalų lėšų, lėšų apkarpimai tikrai uh, taip pat yra neprimtini dalykai, turint omenyje darbo krūvį, taip pat susijusi ir su pono dalį. Byla tikrai nekar, nekantriai laukiu, e, kokias išvadas patvirtins Maltos tyrimą atliekančios institucijos, esu netgi dėl jų susilažinusi, po to pranešiu jums, kai jos bus oficialiai paskalbos, ar laimėjau šias lažybas ar ne. Taigi, aš manau, kad mes e, iš kiekvienos bylos galime daryti atitinkamas išvadas apie bendrai Olafo veiklos veiksmingumą, todėl ir šiuo atveju manau, kad vertėtų mums pasidomėti tyrimo eigą. Palankiai vertinčiau galimybę taip pat e, vėliau apsvarstyti ir mūsų poziciją dėl dalį bylos, o po to galbūt galėtume dar susitikti su jumis iki metų pabaigos. Nežinau, kada jūs savo tyrimą baigsite, tačiau tikrai mums būtų svarbu gauti informaciją apie šio tyrimo išvadas. Pirmininkas, ačiū koleg kolegoms už tą gyvą diskusiją. Pone Denolf, jums dabar steiksime galimybę apibendrinti ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad išklausėte mūsų. Aš kalbėjau apie tai, kad priežiūros komiteto vaidmuo yra labai svarbus, ypatingai atsižvelgiant į Olafo tyriamąją veiklą, kuri yra prižiūrima tik mūsų komiteto. Aš manau, kad tai yra svarbu. Svarbu, kad ta veikla būtų prižiūrima. Na ir tikiuosi pritarsite štai kokiai minčiai. Aš po šių klausimų atsiųsiu Jums laišką, mes paprašysime oficialiai Jūsų pagalbos, paramos ir išdėstysime tas keturis mintis, kurias aš išsakiau. Ir taip pat, kaip sakė, e, kaip rašė parlamentarė iš Ispanijos, aš pateiksiu ir to darbinio susitarimo kopiją. Ir jeigu būtų kokiu tai klausimu, aš ir mano kolegos visuomet pasiruošę atsakyti. Na ir visuomet mes mielai priimsime jūs savo plenariniuose posėdžiuose, kur galėtumėme detaliau aptarti mūsų veiklą. Dėkoju. Thank you, Ačiū, ponė Denolf. Dėkoju visiems priežiūros komiteto nariams. Tai buvo labai e, vaisingos diskusijos, na ir mes laukiame tolesnių susitikimų. Ačiū. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen weiter voran in der Tagesordnung. Der nächste Teskime darbo atvarkės svarstymą, kitas darbo atvarkės punktas yra septintasis, tai yra biudžeto kontrolės komiteto Liepos 10-12 dienos delegacija Ignavės atominė elektrinė, kurios e, delegacijos nariai svarstė Ignalinos Baroninės jėgainės uždarimo projektą ir mes e, paprašėme komisijos papildomos informacijos, kurią gavome per tą laiką, įtraukėme ją į mūsų pranešimą. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti mūsų posėdėje e, nuolatinių e, atstovų komiteto narį iš Lietuvos, Arūną Vinciūną. Tikiuosi, daug maž teisingai ištariau jūsų pavardę. Jis paprašė steigti jam galimybę pristatyti Lietuvos vyriausybės poziciją ir mielai jam, tok, jam tokią galimybę suteiksiu. Taip pat e, siūlau dabar visiems e, susipažinti su Lietuvos vyriausybės pozicija, tik dar kartą sveiki atvykę ir prašau dabar pristatyti savo poziciją. Thank you, Mr. Chairman. Uh, distinct... Tai Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Labai dėkoju už galimybę kreiptis į Žeto kontrolės komitetą. Labai svarbi, svarbia aktualia Lietuvai tema - Ignalinos jėgainės uždarimas. Lietuva e, įgyveno savo prievolės, dėl kurių buvo susitarta laikotarpį nuo 2004 iki 2009 metų uždaryti Ignalinos jėgainę ir komisija padėjo mums vykdant šį sudėtingą uždavinį. Tai yra toks darbas, kurio anksčiau pasaulyje niekas nedarė. Pirmąjį kartą tokie reaktoriai yra stabdomi. Lietuva visapusiškai pasinaudojo paramą ir švelninimo priemonėmis pagal numatytams taisyklės, kaip atsispindi ir auditorumo ataskaitoje. Uždarimo procedūra vyksta ir antrasis reaktorius buvo uždarytas prieš dviejų su pusę metų. Na ir lėšų panaudojimo lygis yra tenkinantis. Turime problemų su vienu rangovu. Vienintelis su, su juo susitiko ir komiteto nariai. Problemos nėra biurokratinio pobūdžio. Problema susijusi su brandolinė sauga. Šis rangovas paprašė, kad Rusijos kompanija atliktų darbų Signalinoje. Na ir atsižvelgiant tai, kad turime blogos patirties dėl nelaimingo atsitikimo Rusijoje. Taigi tai nėra biurokratinis kliuvinys, mes norime atkreipti jūsų dėmesį į rimtus brandolinės saugos klausimus ir kuriais mes nenorime rizikuoti. Audito rūmų naujose, nauj, naujose išvadose ir teikiam, taip pat teikiamas siūlymas šaldyti, šaldyti finansavimą ir mes tikrai negalime čia rizikuoti brandolinę saugą dėja taip susiklosti situacija. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you, Mr. Ambassador, for your statement. Uh, I can only... Dėkoju ambasadoriui už pareiškimą. Aš tik tai norėčiau atkreipti dėmesį į delegacijos išvadas. Turime nepamiršti, kokiu laikotarpiu mes lankėmės Signalinos jėgainėje. Ir tai, ką jūs ką tik minėjote, tai yra tik tai viena delegacijos darbo dalis. Na, nu, dabar e, žodis teiksiu kitiems komiteto nariams. Ponas Balčytis. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerbimi kolegos. Tai pirmiausia, tikrai noriu labai labai padėkoti visai delegacijai, biudžeto kontrolės komiteto delegacijai, kuri, manau, atliko istorinį vaidmenį. Per 12 metų iš tikrųjų susikaupusios problemas nebuvo sprendžiamos ir tik tai šito komiteto vizito dėka šiandieną mes iš tikrųjų labai giliai aptarinėjame susikaupusias problemas. Tačiau, aišku, aš negaliu pritarti pateiktom komiteto išvadom dėl Ignalinos atominės elektrinės vizito, todėl kad mano manimu, kaip ir visame šitame kompleksinės problemos sprendimo etape yra neteisingai paskirstytas e, pareigų, o to pačiu ir atsakomybės klausimas. Pirmiausia, norėčiau paminėti keletą žodžių dėl Europos komisijos vaidmens. Iš e, komisijos atsakymo galima aiškiai suprasti, ir tai yra aiškiai parašyta, jog komisija kartu su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku yra atsakinga už ES finansinės paramos įgyvendinimą. E, šiai dieną turime išvadas, kuriuose yra pažymima, kad vėluojama tam tikrų projektų įgyvendinimas, kas sukelia didelių papildomų išlaidų ir tai yra teisinga, tačiau negalima sutikti, jog už šitą procesą yra kalta tik tai viena Lietuvos pusė. Bendrame susitarime, kuris buvo pasirašytas 2001 metais, tarp rekonstrukcijos ir plėtros banko ir Lietuvos yra aiškiai nustatytos sąlygos, kurios turi būti įgyvendintos, kad projektai būtų įgyvendinti laiku. Tai yra pagal šią sutartį turėjo būti įsteigta kartu su Lietuva, turėjo būti įsteigta projektų valdymo grupė ir taip pat jungtinis komitetas. Projektų valdymo grupė buvo įsteigta ir pirminėme etape iš tikrųjų labai aktyviai dalyvavo 26 specialistai kurių atranka buvo labai griežtai prižiūrima Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, tai yra buvo numatytos sąlygos. Ir kai problemų pradėjo didėti, šitas projekto valdymo grupė pradėjo mažėti. Šiuo metu dirba tik tai šeši žmonės, o jų pagrindinė funkcija ir buvo iškilus būtinumui e, įvairiom kliūtim ir problemom padėti jas efektyviai spręsti. Taip pat norėčiau informuoti komiteto narius, aš manau, kad irgi yra žinoma informacija, kad šitai e, projektų valdymo grupiai iš uždarimo lėšų buvo sumokėta beveik 43 milijonai eurų. Buvo numatyta įsteigti jungtinį komitetą. Vietoj jo buvo įsteigtas, įsteigta donorų asamblėja. Lietuva du kartus į metus atsiskaitydavo, keldavo iškilusias problemas, tačiau jokios reakcijos iki šiol nebuvo. Tik taip po mūsų komiteto vizito taip pat ir Europos komisija susirūpino ir pradėjo kelti klausimą dėl darbų vėlavimo. Todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra ne vien tik tai Lietuva, yra trys kitos šalis, tai yra Europos komisija, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir yra rangovas Nukem, kuris buvo parinktas derinant labai griežtai sąlygas su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku kaip komisijos atstovas pagalbai Lietuvai, kuri neturi patirties uždarant tokį labai sudėtingą objektą. Antras aspektas - dėl brandolinės saugos. Iš tikrųjų pritariu mūsų e, ambasadoriui, kuris išreiškė labai didžiulį susirūpinimą dėl brandolinės saugos. Ir manau, kad e, iš tikrųjų mūsų Lietuvos, ne tik tai Lietuvos, bet kiekvienos valstybės interesas yra atlikti kuo teisingiau savo įgaliojimus ir funkcijas. Tai yra, mes negalime ir neturime jokios teisės priimti bet kokių keliančių abejonių sukurtų arba pagamintų įrengimų arba atliktų darbų, jeigu tai gali sudaryti tam tikras prielaidas dėl brandulinės saugos pažeidimų. Todėl manau, kad Lietuvos reikalavimas pateikti reikimus dokumentus dėl tam tikros įrangos, kur ginčas tęsiasi jau beveik du metus, yra teisingas ir teisėtas ir tai neturėtų būti e, vertinama kaip pagrindinė priežastis, kuri tenka Lietuvai dėl darbų vėlavimo ir dėl projekte numatytų tam tikrų terminų pratesimo. Paskutinis klausimas dėl finansavimo užbaigimo 2017 metais. E, manau, aš dar kartą pasikartosiu, kad stojimo sutartyje ketvirtam protokolė yra numatyta, kad tokia valstybė kaip Lietuva Panašaus objekto arba to objekto Ignalinos atominės elektrinės uždarimo klausimas yra nepakeliama ekonominė e, našta ir jinai viena neturi jokių galimybių finansuoti uždarimo darbus. Todėl manau, kad e, pateiktas pasiūlymas e, Europos biudžeto kontrolės komiteto išvadose, kad E, finansavimas turi užbaigtas būti e, iki 2017 metų, jisai netitinka šito protokolo pagrindinių reikalavimų ir tai yra savotiškas, netgi sakyčiau, stojimo sutarties pažeidimas, ką, manau, galėtų patvirtinti ir mūsų Europos parlamento teisininkų e, atitinkami specialistai. Todėl manau, kad iš tikrųjų tai buvo pozityvus dalykas kad šitas klausimas turi būti sprendžiamas. Manau, reikia ieškoti galbūt teisingesnio sprendimo būdų, kuriame galėtumėme surasti tą kelią, kada visos institucijos ateityje privalėtų laiku ir teisingai atlikti savo funkcijas. Tai būtų gera pradžia, nustatant tam tikrus principus, uždarant ir kitas būsimas atominės elektrinės ES Ir aš manau, kad šitos galbūt komiteto išvados turėtų būti sušvelnintos, pakeistos, kad jos iš tikrųjų ateityje galėtų prisidėti prie tinkamo šio klausimo sprendimo ne tik tai Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Ačiū uždėmesi. Uh, uh, Visų uh, like that... pirma, norėčiau akcentuoti, kad e, išvada, kurią padarė visa delegacija, buvo štai kokia, kad brandulinė sauga yra pirmasis prioritetas. Būtent tokią pirmąją išvadą padarė delegacija. Antra, ES biudžete yra numatyta e, 1 milijardas 367 milijonai eurų, e, kurie skirti e, Ignalinos brandalinės elektrinės eksploatacijos nutraukimui. E, mūsų pranešimas susitelkė ties problemomis ir neišspręstais klausimais. Niekada uh, ne, nėra jame pasakyta, kad būtent Lietuvos pusė yra atsakinga už viską. E, taigi e, šitas tekstas yra visas delegacijos darbo rezultatas. Panas Balčyti, mes vis tik laikysime savo linijos, kad visi, kurie atsakingi už šį procesą, privalo ieškoti sprendimų ir Tikrai labai gaila, kad kai kurie pareigūnai ar galbūt žiniasklaidos atstovai susitelkė tik tai ties vieną e, delegacijos e, dalimi. E, ir galbūt sureikšmino ją daugiau negu kad buvo delegacijos dalimi ketinimai ar intencijos. Aš siūlyčiau laikytis to, kas yra čia siūloma. E, neįprasta iš mūsų e, patirties, kad reikėtų balsuoti dėl e, tokių pranešimų, bet jūs turbūt prisiminsite, kad iš karto po mūsų vizito Lietuvoje būtent toks rezultatas buvo pasiektas, todėl aš siūlyčiau ir laikytis to, kas uh, dėl ko tada ir buvo sutarta. Tvarka, tai dabar suteiksiu žodį dar poniai Greslė. Tokios ir buvo mūsų išvados ir mm, tarp mūsų kalbant jos nepasikeitė iki šios dienos. Būtų neblogai dar gauti papildomos informacijos iš Europos komisijos, kadangi praėjo tris mėnesiai ir būtų įdomu sužinoti, kas per tą laiką pasikeitė. Pirmininkas labai ačiū, galbūt mūsų delegacijos viešnagė prisidėjo prie to, kad būtų spręstos visos problemos. Tai ar galėčiau šį klausimą perduoti, peradresuoti komisijai ir paprašyti jos įvertinti per pastarosius trejus mėnesius padarytą pažangą. Pone Blomheber dabar kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Galiu pateikti Jums naujausią informaciją. Mes tikrai susidomėjimu sekame Jūsų pranešimą. Komisija pritarė, kad antrojo reaktoriaus e, kūro iškrovimas yra didžiausias prioritetas. Tačiau per pastarąjį E, pastarąją donorų e, konferenciją mes nusprendėme, kad e, dvi šalys, susitrančios šalis turi parengti tam tikrą veiksmų planą, road map, ir po tam tikro laiko turi parengti bendrą ataskaitą, pažangos ataskaitą. Tai labai svarbu, kad tai būtų bendra ataskaita, kad abi pusės sutartų, kaip jos įgyvendina tuos sprendimus. E, ir popieriaus mums čia nepakanka. Deja, dėl projekto B1 situacija mūsų netenkina. Eina kalba apie įgyvenimą, tikrą įgyvenimą, kuris reiškia, kad mes galėsime iškrauti antrą reaktorių, kad turime veikiantį kraną kuris iš tikrųjų veiktų. Ir žinoma, mes visiškai sutinkame su Lietuvos pozicija, kad negalima daryti kompromisų dėl brandolinės saugos. Lauksime mm, kito posėdžio e, gruodžio mėnesį ir tikimės, kad visos tos pastangos leik, leis pasiekti pažangos. Bet donorų e, konferencija galbūt ir priims, e, patvirtins tokias išvadas, kad mes suspenduosime B1 e, projekto finansavimą, o paskui gali būti sustabdytas ir dotacijos susitarimas. Ir tada Lietuva jau atskirai nuo EBRD turėtų išspręsti šitą problemą. Toliau e, sutinkame su ambasadorius pareiškimu, kad e, kalbant e, apie išrinkimą išmontavimą yra pasiekta pažangos, kad pinigai yra tinkamai ir gerai naudojami. Ir kad čia galbūt nereikėtų kalbėti apie finansavimo e, sustabdymą. Taigi, e, tose šalise projekto, kur yra pažanga, e, nėra jokios kalbos apie galimą finansavimo sustabdymą ar nutraukimą. E, reikia pasakyti, kad jau seniai komisija kelia e, tų vėlavimų problemą. Mes įvairiausiais būdais stengiamės tą klausimą išspręsti. Komisija tikrai daug žmogiškųjų išteklių panaudojo, surengėme daugybę susitikimų, Lietuvos prašymų, surengdami e, abiejų pusių. E, susitikimus, e, ieškodami pažangos, bet kaip aš ir sakiau, šiuo metu situacija mūsų netenkina. Dėkoju. Svarbi informacija. Aš tik norėčiau dar vieną klausimą užduoti. Mūsų delegacija po apsilankimo padarė tokią išvadą, kad turi būti įkurtas jungtinis Lietuvos EBRD komitetas, kuris prisidėtų prie uh, E, pasikeitimu informacija. Ir mes, panas Balčyti, visiškai sutinkame, kad mūsų svarbiausias būkštavimas, ir aš, ponė ambasadoriau, ir jums e, noriu tai pasakyti, kad e, perdotumėte Lietuvos vyriausybei, kad mūsų didžiausias būkštavimas, kad ateities konfliktai, kurie visai normalūs įgyvendinant tokius didžio, didelius projektus, būtų sprendžiami pagal tam tikrą ginčių sprendimo mechanizmą. Mes suinteresuoti, kad tas projektas būtų užbaigtas kuo greičiau žmonių ir brandolinės saugos labui. Tokie yra du svarbiausi komponentai - būti e, efektyviems, e, veiksmingams, e, siekiant užtikrinti brandolinę saugą ir e, užtikrinti biudžeto tikslus. E, Dabar kalbant apie e, komisijos pasisakymą, nėra mums aišku, ar toks e, bendras komitetas ar jungtinis komitetas yra įkurtas ir ar yra ginčių sprendimo mechanizmas. Na, yra komitetas, jis nėra EBRD Lietuvos komitetas, jis vadinasi Joint Steering komitetas e, veikia jau kelis metus. Lietuvos vyriausybė nekarta yra prašiusi, kad e, komisija įsitrauktų į kiekvieną iškylančią problemą. Tai komisijos atstovai dalyvauja visose posėdžiuose. Aš suprantu, kad Lietuvos atstovai vertina e, mūsų dalyvavimą, bet e, E, mes nematome, kad daugiau pažangos pasiektume, jeigu vien tik tai Lietuva su EBRD turėtų bendrą komitetą. Ponas Balčytis dabar dar. Iš tikrųjų, labai labai mes vertinam Europos komisijos e, indėlį ir darbą į brandulinės saugos klausimus ir į daugelį kitų aspektų. Ir aš iš, taip pat, e, gerimas pirmininkė, esu kompromiso žmogus aš paskui jaučiuosi nejaukiai, jeigu kažką nesugebu surasti kompromiso. Iš to paaiškinimo, ką mes šiandieną dabar ką tik išgirdom iš Europos komisijos, tai yra nauja situacija, kuri vis dėlto kalba apie tai, kad tam tikra pažanga yra pasiekta iš vienos ir iš kitos pusės. Ir čia aš manau, kad čia dar kartą, trečią kartą pasikartoju, tai yra mūsų biudžeto kontrolės komiteto vis dėlto darbo rezultatas. Ačiū labai. Ir todėl galbūt iš tikrųjų galima būtų ieškoti kompromiso, pakoreguojant paskutinį sakinį, kur eina kalba apie finansavimo užbaigimą 2017 metais. Po to ateis gruodžio mėno ir bus pateiktos aiškios išvados, ant kiek viena ir kita pusė susitarė ir yra pažanga dėl šito projekto įgyvendinimo. Todėl jeigu eitų taip sutarti, aš manau, kad visos pusės būtų patenkintos ir mes šiandieną turėtumėm nu, žymiai tokį politiškai labiau suderintą sprendimą. Ja, äh, Frau Gressle. Pane Gressle, jeigu kas nors būtų man leidęs priimti sprendimą, tai jau 2014 metais būčiau numačiusi paramos mokėjimo sustabdymą. E, tačiau e, laimiai arba e, priklausomai nuo vertinimo tas sprendimas nebuvo padarytas, tačiau aš nepritariu tokiam jūsų pasiūlymui ir apgailestauju dėl to. Uh, now, how to resolve it? Uh, usually. Uh, Taigi, kaip turėtume dabar viską apibendrinti. Įprastinė tvarka yra, kad apibendrimas pateikiamas po komisijos pozicijos pristatymo. Manau, kad galime pabandyti pakeisti formuluotę, pakeičiant žodžius to be frozen, yra išaldyti į žodžius suspended, suspenduoti, sustabdyti laikinai. Pone Greslė dar. Aš esu už tai, mes pasiūlėme išaldyti. Komisija e, tą terminą vartoja dažniausiai tokiais atvejais ir labai man gaila dabar, kad bandome nusileisti šiuo atveju, nes komisija iki šiol tikrai nelabai daug pažangos e, sugebėjo pasiekti. Ir jeigu mes e, dabar bandysime dar ir tą nedidelę pažangą sumažinti, tai tikrai būtų man labai gaila. Mes susitarėme dėl atitinkamos formuluotės e, su visais delegacijos nariais, kurie šiandien nedalyvauja posėdėje. Ir aš e, manau, kad turėtume tos anksčiau patvirtintos pozicijos laikytis, jeigu norėtume pakeisti šią poziciją, tai turėtume vėliau susitikti ir svarstyti atitinkamą klausimą iš naujo. Galbūt kolega Gairis laikosi šiek tiek kitokios pozicijos, tačiau aš manau, kad mes turėtume laikytis tos formuotės, kurią buvome patvirtinę anksčiau. Wer möchte noch? Herr Balčytis, bitte. Ačiū labai. Tai iš tikrųjų, gerimo Gresler paminėjo, kad čia buvo jau suderinta, tai aš kažkaip nepamenu, kad su manim būtų suderinta ta pozicija, mes visiems ginčijamės dėl šito klausimo. Taip, mes kiekvienas turim savo asmeninį nuomonę ir aš taip pat turiu dėl kai kurių dalykų, bet visiems yra e, tam tikra e, sutartiniai įsipareigojimai, tam tikrą e, esamą šiandieninę situaciją, į kurią mes turime atsižvelgti. Aš manau, kad e, būtų galima surasti kompromisą ir biudžeto kontrolės komitete, priedo, kad tas klausimas eis ir įtres komitete, į energetikos komitetą yra numatytas pranešimas ir galbūt būtų galima šiandieną išėti iš šitos situacijos, kad mes galėtumėm šiek tiek pakoreguoti, nes iš tikrųjų yra tam tikri įsipareigojimai ES, dėl ko mes nekartą esam jau paminėję savo pasisakymus ir prašymus. Ačiū. Yeah, view, two, uh, positions... Mano vertinimu šios dvi pozicijos yra gan artimos, netaip jau baisiai nutolusios. Aš norėčiau priminti, kokia yra biudžeto kontrolės komiteto perspektyva. Mes turime stengtis, kad kuo mažiau lėšų būtų leidžiama. Taigi, ką mes galime nuveikti siekdami tokio tikslo, negalime taikstytis, e, kad e, kas tai bebūtų, ar tai būtų darbdavys, ar rankovas, ar kokia tai institucija negalime taikstytis, kad jie neprisimtų savo atsakomybės ir bandytų išspręsti problemą ir užbaigtų procesą, kuo galima greičiau. Tai aš manau, kad mes kaip biudžeto kontrolės komitetas turėtumėme laikyti, laikyti šios pozicijos. Taigi mano formuluoti septintame puslapyje esančiame punkte, kur kalbama apie tai, kad kol nėra išspręstas ginčas ES parama būtų e, užšaldoma, aš Manau, kad mes čia įtraukėme visus aspektus ir galbūt galime pakeisti formuluotę suspenduotą. Mūsų delegacijos tikslas buvo štai koks. Norime paspartinti ginčių sprendimo mechanizmą. Norėčiau čia visiems priminti, kad Bendras EBRD Lietuvos komitetas buvo Lietuvos audito rūmų siūlymas. Tai nebuvo mūsų mintis, mes tiesiog atsižvelgėme į jų siūlymą, labai racionalų siūlymą, kurį pateikė Lietuvos e, nacionalinė audito institucija. Na, ir dėl to aš manau, kad na, tikrai tas pasiūlymas buvo labai racionalus. Uh, Dabar grįžtant prie paskutinės, paskutinio punkto. Pone Balčyti, mes žinome, kad Lietuvos vyriausybė laikėsi labai griežtos pozicijos, netgi tokios, mano manimu, nemandagios pozicijos, pateikdama atitinkamas formuluotės ten, kur mes sėdėjome tuose rūmuose, gal aš nelabai tinkamus žodžius čia parenku, bet mano vertinimo atmosfera buvo šiek tiek keista. Ir Lietuvos vyriausybė reikalavo daugiau pinigų, kurie turėtų būti išmokami per ilgesnį laikotarpį. Na, puiku, čia daugiametė finansinė programa, dėl kurios gali jie dėrėtis ir panašiai. Tačiau pažvelgus į pasiūlymą, kuris čia yra pateiktas sekretariato, sudarinus tai su manimi kaip delegacijos vadovu, čia mano vertinimų formuluotė yra labai atvira. Uh, yra, tai yra komisijos pasiūlymas, tai nėra mūsų pasiūlymas. Komisija sprendžia tą reikalą. Komisija yra vykdomosios valdžios institucija, mes, parlamentas, kita Europos institucija. Ir perskaitysiu, delegacija pritarė pasiūlymui, pagal kurį 230 milijonų eurų gali būti skiriama laikotarpyje nuo 14 iki 17 metų. Tuo momentu ES finansinė parama baigiama, bet koks kitas finansavimas pagal nuoja daugiametę finansinę programą turi būti numatomas rezerve, laukiant to momento, kuomet yra tenkinamos sąlygos, kaip ir numatyta siūlomame reglamente. Taigi mes kaip ir duodame paskatą išspręsti problemai tai yra svarbu ir aktualu mokesčių mokėtojams, kad problemos būtų išspręstos. Kas gali tas problemas išspręsti? Ne biudžeto kontrolės komitetas. Kiti EBRD, komisija, Ignalina, rangovai ir panašiai. Čia ne, ne mums pavaldus klausimas, bet mes reikalaujame ir būtent dėl, po delegacijos vizito mes reikalaujame, kad visi suinteresuoti asmenys išspręstų konfliktą ir ieškotų sprendimo. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausia delegacijos vizito išvada ir mes jos negalime išbraukti. Na ir kokiu mes turime priemonių. Turime tik biudžetą. Ir to, tą priemonę galime priversti visus interesuotus asmenys sėsti prie stalo ir spręsti problemą. Taigi mes turėtumėme ir laikytis tokios delegacijos vizito išvados. Na, Galbūt yra kažkokių konkretesnių pasiūlymų, kurie palengvintų situaciją. Aš atvirai tai vertinu, nes manau, kad biudžeto kontrolės komitetas turi būti vieningas. Nes mes laikomės to paties paužiūrio. Mes norime taupyti mokesčių mokėtų pinigus. Kolega Balčytis. Visiškai su jumis sutinku, kad e, mūsų pagrindinis tikslas iš tikrųjų yra kuo spartesnis proceso įgyvendinimas ir efektyvus piniginių lėšų panaudojimas. Tačiau uždarant šitą objektą, pas pagrindinis tikslas buvo saugumas. Ir todėl su visko sutinku, jeigu šitas klausimas tik tai būtų dėl piniginių lėšų įsisavinimo. Bet yra saugumo klausimas ir to reiškia objektų uždarimas po 2017 metų ir jo finansavimo klausimas. Galbūt galim įrašyti formuluoti, kad Pati Europos komisija dar turbūt turėtų gerai panalizuoti dabartinę situaciją ir kaip tie procesai bus vykdomi ateityje, po tam tikro galbūt e, dar papildomo e, susėdimo visų trijų pusių galbūt ir būtų galima aiškesnį sprendimą. Bet šiandieną, mano manimu, toks griežtas reikalavimas užbaigti finansavimą po 2017 metų, jisai netitinka pagrindinių ES tikslo padaryti šitą regioną saugesniu. Todėl galbūt ir šiek tiek e, ir skiriasi mano nuomonė nuo, nuo kitų biudžeto komiteto narių. Aš dėl ko ir labai apgailestauju ir atsiprašau. Bet prašau ieškoti kompromiso. Ja. So, welche Kollegen würden. Kiek kolegos dar norėtų kalbėti? Pono Marinesku pastebėjau, jis yra pranešėjas, prašau. Ačiū pirmininkė. Nedalyvavau delegacijos sudėtie, tačiau prieš kelis mėnesius lankiausi Ignalinoje, prieš kokius 18 mėnesių. Labai atidžiai perskaičiau ataskaitą, savo nuostabai turėjau konstatuoti, kad e, uždarant e, jėgainę pažangos nebuvo pasiekta, padėtis maždaug tokia pati kaip ir prieš pusantrų metų, o tai tikrai nepadidina nei e, gyventojų, nei visos Europos saugumo, bendrai tariant. Pritariu delegacijos išvadoms. Kiek žinote, galioja atitinkamas reglamentas daugiametės finansinės programos, pagal kurį yra paskirstamos finansinės lėšos nuo 14 iki 20 metų. Komisija siūlo, kad e, tas laikotarpis būtų baigiamasis finansuojant visų trijų brandolinių jėgainių uždarimo procesą. Manau, kad toks pasiūlymas yra išmintingas, nes siūloma skirti lėšas e, tik siejant, su jas, siejant jas su labai aiškių programų, veiksmų įgyvendinimu, taip e, skirti atitinkamą finansavimą nes sėti mūsų diskusijas su pakankamai neaiškiomis stojimo sutarties nuostatų formuluotėms tikrai nėra pastinkamiausias būdas, mes turime ieškoti problemos sprendimo ir kartu siekti taupyti ES lėšas, nes aišku, gauti finansavimą yra labai lengva, tačiau taupyti pinigus yra pakankamai sunku, nes e, šiuo metu reikia daug lėšų dar ankstesniems projektams užbaigti, nekalbant e, jau apie būsimus projektus. Turiuomenė ne, ne tik patį jėgainį uždarimą, tačiau ir kitus papildomus energetikas susijusius projektus. Taigi reikia skirtingai vertinti šių projektų gyvendinimą ir valstybės narės, aišku, turi teisę paprašyti pratesti finansavimo laikotarpį, nes apie tai kalbama sutartise, tačiau ten nėra aiškiai parašyta, kad ES 100 procentų turėtų finansuoti visus jėgainių uždarimo veiksmus. Manau, kad delegacijos išvados yra priimtinos ir mes turėtume jų e, laikytis ir toliau. Mm, nenoriu dar kartą prašyti žodžio, tačiau norėčiau paklausti, kokia yra padėtis su mano pranešimu parengtų šiame komitete, nes pirmą kartą patekau į tokią padėtį, kai buvo sustabdytas prašymo rengimo procesas. Beveik baigus prašymo rengimą, mano nuomonė, nepagristai buvo sustabdytas tas prašymo rengimo procesas. Dabar delegacija apsilankė Ignaliną ir noriu paklausti, kai bus toliau su šiuo pranešimu, ar bus nustatytas naujas pakeitimų teikimo terminas. Noriu paklausti, kada bus balsuojama dėl šio pranešimo. Dėkoju. Iš tikrųjų, pranešimo prieimimas buvo atidėtas, nežinau, kada galėsime įrašyti į darbo tarkį, bet jūs absoliučiai teisus. E, buvo atidėta, buvo laukiama delegacijos e, apsilankimo rezultatų ir dabar, žinoma, galėsime atgal įtraukti tą pranešimą į darbo turkę. Kolegos, e, dabar norėčiau e, pasakyti ar pasiūlyti, kad mes pereitume prie išvadų. Aš suprantu, kad e, galbūt yra daug e, foninės informacijos ir galbūt tam tikro spaudimo, bet kiek aš suprantu, kaip kolega Marnesku ką tik pasakė, e, jis apsilankė Ignalinoje prieš pusantrų metų ir jeigu dabar mes suvokiame, Tiesą sakant, yra pažangos, bet mes suvokiame, kad ta pažanga per lieta. E, būtent e, dėl to ši delegacija ir buvo pasiūsta. E, priminsiu, kad auditorumų specialioji ataskaita ją paskatino, mes į tai atsižvelgėme. Ir vadinasi, mes turime galvoti, kokį signalą mes siunčiame visiems dalyviams suinteresuotom šalims kaip mes savo išvadose sakome. Aš manau, kad mes kaip parlamentas turime laikytis ir siūsti stiprų signalą. Norime paspartinimo, brandolinės saugos ir piliečių labui. Norime, kad visa programa įgautų greitį ir tai labai aiškus signalas. Toks buvo delegacijos apsilankimo rezultatas. Aš manau, kad galima laikytis to teksto. Prašau, Zigmai. Tik tai keletą pastabėlių. Marinesku, kažkaip šiandieną išgirdau naują e, mintį, kad Lietuvos stojimo sutartyje yra neiškių nuostatų. Tai aš manau, kad tikrai galbūt yra netaip, nes mes irgi referendumų priminėjom ir, ir parlamentas nagrinėjo stojimo sutartį į Europos Sąjungą. Aš tikrai nenorėčiau sutikti, kad Lietuvos stojimo sutartyje yra kažkokių neiškių nuostatų dėl stojimo sąlygų. Frau Kessler, bitte. Also, erstens. Pirmiausia, čia salėje labai šalta. Antra. Mėla Zigmantai. Aš e, suprantu, kad e, mes esame parlamento nariai ir gal, galimus pozicijos skirtis, mes tą pripažįstame. Šiuo dėje padariau skirtingas išvadas, kitokias išvadas ir, ir man padėjo jas e, padaryti tam tikri patarėjai, tam tikri žmonės ir e, aš, aišku, turiu savo vyriausybės paramą, tu tačiau taip pat labai drąsiai kovoji ir e, vyriausybė tavo turi tave paremti ir tą patvirtinti. Pirmininkas siūlo pakeisti formuluotę žodžio, žodį frozen, pakeisti žodį suspended. Ir dabar turėtume baigti diskusijas, nusiųsti aišku signalą visiems suinteresuotiems subjektams. Galiu patikinti Jūs, ponio ambasadoriau, ir Lietuvos vyriausybė galiu patikinti, kad e, Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetą labai būtų lengva įtikinti jūsų pozicijos e, tikrumu, jeigu būtų pasiekta konkrečios pažangos. Manau, kad po vienerių, dviejų ar trijų metų Europos audito rūmai e, taip pat e, patikins, kad visos problemos jau yra sprendžiamos ir kad pažanga yra padaryta, todėl mums visiems nuo to taps tik lengviau. Labai ačiū. Baigiame svarstyti šios popietės darbo atvarkę. Dėkoju visiems diskusijų dalyviams. Baigiame mūsų viešąjį posėdį. Ir e, pranešiu ponui Marinesku, kada įtrauksime jo pranešimą į komiteto posėdžių darbo atvarkę. Noriu padėkoti komisijos atstovams, auditorumo atstovams, sekretariato darbuotojams, e, žinoma, vertėjams. Ir prašau jūsų visų po trumpos pertraukėlės, per kurią užtikrinsime šio posėdžio neviešumą, grįžti į uždarą koordinatorių posėdį, kuris prasidės po kelių minučių.